Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Tut mir leid, dass ich ein bisschen spät bin. Labas rytas, kolegos. Apgailestauju, kad vėluoju. Užmiršusi, kad turėjau pirmininkauti šiandieną. Pirmiausia, man atrodė, kad pirmiausia tu, turėčiau pasirodyti būtent klausimo metu, bet panašu, kad ne. Taigi dabar norėčiau paprašyti visų pradėti balsavimą. Mūsų nėra labai daug. Todėl užteks tiesiog paskaičiuoti balsus, tačiau kadangi esame įsipareigoję e, visą laiką organizuoti galutinį balsavimą vardiniu būdu, prašyčiau visų parodyti, ar turite savo korteles, balsavimo korteles. Jos dar keliauja, gerai. Galiu pasakyti, kad aš balsavau prieš tokį vardinį balsavimą šiame komitete, tačiau dauguma mūsų kolegų čia balsavo už ir tai reiškia, kad būtinai turite surasti kuo greičiau kolegą ar, ar padėjėją, kuris jums kuo greičiau atneštų tą kortelę, kad galėtume balsuoti. Na, bet pradėkime. Pradėsime nuo nuo savų išteklių ir pranešimo šią temą. Žano Liuko pranešimas. Tikimės, kad jam jos veikata pagerėjo, nors neturiu naujų domenų. Ir Anni Jensen pranešimas. Pirmasis pakeitimas. Kas už pirmąjį pakeitimą? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Šeštas pakeitimas. Ne, Ar ne šeštas, klausė pirmininkė. Atkrenta šeštasis. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaiko. Priimtas. Dabar balsuosime dėl trečio pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Dėl dešimto reikia balsuoti. Taigi dešimtas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko. Priimtas. Ketvirtas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Antrasis kompromisinis pakeitimas kas už. Prieš susilaiko, priimta. Dabar balsuosime dėl viso, dėl viso dokumento ir tai reikia balsuoti vardiniu būdu. An, norėjai ką nors pasakyti? Norėjau tik pasakyti, kad turime žodinį pakeitimą. Taip, taip, sako pirmininkė. Jis bus po to, atsiprašau. Aš žinau. Taigi, prašyčiau, kurie, tų, kurie neturi balsavimo kortelės, mes jų paklausime, kaip jie būtų balsavę, jeigu būtų balsavę vardiniu būdu. O dabar balsavimas elektroniniu būdu baigtas. 16 už, vienas prieš, vienas susilaikė. Joran Fiam už, Jan Mulder už, ir Helga prieš. Gaunasi 18 už 2 prieš vieną susilaikę. Dabar perinkime prie ketvirtojo, ketvirtosios pasraipos. Yra žodinis pakeitimas numatytas. Jį reikia pateikti dėl to, kad Darbo grupė turi e, rytoj posėdžiauti ir jeigu jinai tą darys, o mes priimsime sprendimą plenarnėje sesijoje, turime e, susitarti dėl kai kurių žodžių, kurių nereikėtų, dėl kurių nereikėtų balsuoti, kurių nereiktų teikti plenariniam posėdžiui. Jeigu darbo grupės postis rytoj neįvyks, tuomet ketvirtas, ketvirta pastraipa bus teikiama plenariniam posėdžiui be žodinio pakeitimo. Taigi, kas už tą pirminį sprendimą ir pasiūlymą, prašyčiau pakelti ranką. Kas prieš? Kas susilaiko? Vienas susilaikė. Gerai. Dabar reikia dar kartelį balsuoti elektroniniu būdu pradėkime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Devyniolika už, Janas už, Jorginas taip pat už, o Helga viskas aišku. Balsavome dėl nusavų išteklių ir dabar galime pereiti prie kitų pranešimų. Dėl įgyvendinimo. Nusavų išteklių sistemos įgyvendinimo. Gerbiamoji pranešėjų komanda, Jean-Luc ir Ann Jensen e, yra šių pranešimų autoriai. 16 pakeitimas kas už, prieš susilaiko, atmestas. 17 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 18 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 20. Kas už? Prieš susilaiko priimtas. 21. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Dabar vėl Pereikime prie to paties e, to rezervinio žodinio pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 22 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Ir konstatuojamosios dalys. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko susilaiko, priimtas. Dabar aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Dešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Vienuoliktas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Trečias pakeitimas žodinis kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Dvyliktas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimtas. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už. Prieš susilaiko priimtas. O dabar galutinis balsavimas, matau, kad Janas jau turi savo kortelę, dabar reikia tik sulaukti Jorano kortelės. Taigi, pradėkime balsuoti vardiniu būdu, Salvadorai. Ar visi balsavote? Jis balsavo už, aš esu beveik įsitikinusi. 17 už, 2 prieš, 1 susilaikė, 18 tai už, 19 už. Gerai. Dėkui. Dabar dar kartą reikia balsuoti. Už rekomendacijos projektą. Balsuokime dar kartą, kolega. Ar visi balsavo? Gerai. Balsavimas baigtas. 18 už, 19 už, vienas prieš, vienas susilaikė. Dėkui. O dabar perikime prie kito pranešimo. Šiandien turime daugiau nuo, šau, nuo savų išteklių. Kaip visada, tie patys pranešėjai, ta pačia tema. Čia kalbame apie tradicinius ir BNP pagristus nuo savų išteklių teikimo metodus, tik vienas balsavimas, kas už. Reikia balsuoti elektroniniu būdu. Pradėkime balsuoti. Deja, reikia balsuoti elektroniniu būdu. Dvidešimt už, vienas prieš. O dabar balsuosime dėl globalizacijos fondo. Yra ir Santana grupės iš Ispanijos. Frederiko Dadino čia nėra. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Antrasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Trečias pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko <clears throat> priimta. Septintas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Aštuntas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Dabar balsuojame dėl viso pranešimo projekto vardiniu būdu. Ar visi balsavote? 21 už. Vienas ar viena prieš. Niekas nesusilaikė. Toks balsavimo rezultatas. O dabar kitas Frederik Darden pranešimas dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Čia ir kalbama apie Italijos paraišką EGF Technologies. Pirmasis pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Trečias pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaiko. Priimtas. Pen, ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Dabar vėl galutinis balsavimas. Vardinis galutinis balsavimas. 23 už, vienas prieš, niekas nesusilaikė. Viskas aišku. Dabar tik vienas balsavimas. Kolegė turi paaiškinti Inga. Ačiū. Praėjusią savaitę vyko trys trilogai, ne, neoficialūs, neformalūs, bet kokia atveju buvome susitikę su pirmininkaujančia valstybė. Ten dalyvavo ir Juta Hauk ir Koreperas patvirtino tai, dėl ko sudėrėjome. Mes sakėme, kad dėl e, daugiametės finansinės programos tai yra paskutinis mūsų pasiūlymas ir šiandieną balsuosime dėl abiejų kompromisinių tekstų ir antrą plenarinę savaitę vasar, e, balandžio mėnesį taip pat tai bus tvirtinama. Tai yra daugiau techninio pobūdžio pakeitimai ir aš norėčiau padėkoti darbo grupėje už bendradarbiavimą ir taip pat jų tai už e, labai gerą vadovavimą tam sustikimui su tarybos atstovais. Kompromisinis tekstas iš esmės atitinka komisijos pasiūlymą, mums pavyko numatyti lankstumą, ypač kalbant apie įsipareigojimų e, mokėjimus kitų metų biudžetų ir taip pat SM e, finansavimo instrumento ir e, rezervo, rezervo skirta netidėliotinams atvejams. Tačiau turėjome ir tam tikrų problemų pavyzdžiui, pasipriešinimo e, iš tarybos pusės dėl e, kompromiso dėl biudžeto numatyto 14-16 metams ir papildomo biudžeto e, sudarimo institucijos papildomos kontrolės. Mums buvo svarbu užtikrinti pakankamą tos procedūros skaidrumą. Mes nenorime, kad būtų numatytos kažkokios tai papildomos e, e, taisyklės pervedimams, lėšų pervedimams. Ir mums labai svarbu buvo e, automat, numatyti automatizmo principą, kuomet ir, kad būtų pateikti, kuomet yra pateikiami tam, projektų, tam tikros projektų paraiškos. Ir to mums pavyko pasiekti ir aš manyčiau, kad gali, biudžetas mus turėtų tenkinti 14-16 metams. Ir kalbant apie ES biudžetą ir jo prognozuojamumą, lėšų teikimo prognozuojamumą, mes tengiamės e, atsižvelgti į tą, tas e, Connecting Europe e, priemonės ypatybės ir tam tikrą specifiką ir dėl to mums pavyko uh, E, rasti tinkamą sprendimą 14-16 metams ir būtent dėl jo ir e, balsuosime šiandieną. O dėl politinių partijų finansavimo mes visų pirma norėjome kiek manoma labiau suderinti nuostatą su Janakų pranešimu ir su atitinkamu reglamentu, kuriame numatytos ir tam tikros išimtis, kurios e, tikrai būti, kur, kur, kur, kurias taikant reikia numatyti galvoti vien tik tai apie tikrai tam tikrus labai specifinius atvejus, kad ji nebūtų taikoma nuolat. Ir mums taip pat reik, buvo svarbu kalbant apie e, numat, e, išorės e, auditoriaus skirimą, taip pat numatyti atitinkamas nuostatas dėl siekiant užkirsti kelią galimam interesų konfliktui. Tokie niuansai buvo įtraukti į mūsų pasiūlymą ir mums pavyko pasiekti tikrai neblogus, neblogą sprendimą ir norėtume, kad jūs balsuotumėte, balsuotumėte teigiamai. Pirmininkė, ačiū. Kadangi oficialiai vadovavau tam posėdžiui, žinau, kad e, mes tikrai kovojame su taryba, kad pirminis, e, pirminiai teisės aktai, tie pirmieji teisės aktai e, atitiktų nuostatas susijusias su finansiniu reglamentu. Tai nebuvo tikrai paprasta, tačiau mums pavyko susitarti ir dabar turime balsuoti iš karto elektroniniu būdu. Pirmasis balsavimas dėl e, priemonės Connecting Europe. Ne, atsiprašau, sako pirmininkė. Pagal tvark, eilės tvarką dabar balsuojame dėl politinių partijų. Dvidešimt penki už, Niekas nesusilaikė labai gerai. Dabar balsuojame dėl priemonės Connecting Europe. Ar visi balsavote? Trys kolegos dar nebalsavo. Dabar jau matome, kad vienas dar nebalsavo. Prašau įdėti savo kortelę. Ar visi balsavote? Dvidešimt keturi už, niekas nes, ne, nebuvo prieš, niekas nesusilaikė. Taigi, geresnio rezultato ir būti negali. Turime dar balsuoti dėl dviejų perkelimų, tačiau jie sutampa su Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo nuostato, nuostatas. Dėl to mes jau iš esmės beveik vienbalstiškai balsavome. Ar kolegos sutinka E, kad ir šiuo atveju tiesiog pritaikytume tam, tą patį balsavimo rezultatą. Prašau pakelti rankas, jeigu sutinkate. Ačiū. Kas prieš? Kas susilaiko? Dėkoju. Balsavimas dėl šio rezult, dėl šių aspektų. Dabar kiti skirsniai. Turime du perkelimus. Pirmiausia, dėl um, audito rūmų, kur numatytas 21, uh, pagal pirmąjį skyrių uh, lėšų perkelimas. E, tai yra perkelimas nuo 21 iki 27, o kalbant apie 14, čia mes kalbame apie um, ekspertus, kurie vykdo finansų ir ekonomikos auditą, taip pat dar dėl praktikantų yra numatytas lėšų perkelimas. Ir dabar yra numatytos naujos e, personalo, e, nauji personalo etatai, SCI vadinamieji etatai, ir čia taip pat numatytos atitinkamas lėšų perskirstimas ir e, numatyti nauji e, punktai e, SC2 ir SC5. Panašu, kad mes perkeldami tas lėšas netgi šiek tiek laimėsime finansiškai, kadangi tos, tie postai yra priskiriami žemesnė kategorija. Dėkoju. Kas norėtų pritarti pranešėjos rekomendacijai, norėčiau, kad pakeltumėte rankas. Thank you. Kas prieš tos perkelimus? Niekas, kas susilaiko, taip pat niekas. Taigi e, balsavome vienbalsiškai ir patvirtinome tokį pasiūlymą. Baigiame balsavimus. Yra dar vienas darbo tvarkės punktas prieš pradedant klausimą. Tai yra pastatų politiką. Monika. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia mes kalbame apie e, pastatų renovavimą ir modernizavimą audito rūmo ataskaitoje. Ir buvo numatytas modernizavimo projektas K3 ir numatyta 79 milijonai eurų. Iš jų tik tai šiek tiek virš 71 milijono buvo išnaudota, taigi šiek tiek galėjome sutaupyti dėl to, kad buvo naudojamos kitokios medžiagos, statybinės medžiagos. Ir buvo išvengta pernelyg didelio, pernelyg didelio lėšų panaudojimo ir taip pat e, buvo labai griežtai vertintos e, lėšų panaudojimas ir taip pat atitinkamų statybinių medžiagų pirkimai. KS2 e, pastatai ir jų renomavimo projekte e, buvo, pagal tą projektą buvo e, numatytas, pavyzdžiui, Luksemburgo pastato priešgaisrinės sistemos modernizavimas ir taip pat numatyta yra planuojama, jog tos sistemos sėkmingai veiks ir nebus būtinybės jų atnaujinti artimiausius 15 metų, taigi reikėjo e, atlikti nemažai sanavimo darbų. Ir todėl e, norima 7 atliekamus milijonus eurų panaudoti būtent tam K2 projektui. Pirmininkė, ar kolegos nori patikti kokiu nors pastabų, ar išreikšti savo nuomonę šio klausimu? Ne? Tada manykime, jog Monikai suteikėme leidimą renovuoti tą pastatą. Statybininkė Monika. Gerai, kolegos. Baigėme biudžeto komiteto balsavimo procedūrą. Palauksime iki 10 valandos, nes turime sulaukti kolegų, kurie ateis pas mus iš e, užimtumo komiteto. Ir tada pradėsime klausimą. Klausimą dėl jaunimo užimtumo iniciatyvos gyvendinimo. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, mėlyje kolegos, mėlyje svečiai, nuoširdžiai sveikinu susirinkusi šį mūsų klausimą skirtą jaunimo užimtumo iniciatyvai, kuri mus, senimą jau seniai labai domina ir mes tikimės, kad sukaupę, sukaupsime čia šiame klausime naujų, įdomių įžvalgų ir aš norėčiau E, pranešti, kad e, mus paragino surenkti šį suklausimą mūsų kolegė Sidonija Jadžievska. Labai dėkoju jai iš tai, kad jai pavyko suorganizuoti šį klausimą ir e, pateikti šią tikrai labai svarbę temą. Ir mūsų biudžeto komitetui čia me kontekste labai svarbus ir užimtumo komiteto narių bendra, indėlis, dėl to labai nuoširdžiai noriu pasveikinti kolegus, kolegas iš E, biudžeto komiteto. E, Pone Maron Šatie yra vicepirmininkė šio komiteto ir draugė su manimi jie vadovaus pirmajam diskusijų raundui. Ir aš norėčiau taip pat pasveikinti užimtumo komiteto pranešėją, kuris e, daug dirba su jaunimo užimtumo iniciatyva e, mūsų komitete, tai yra Frederik Darden. Taip pat norėčiau pasveikinti čia atvykus visus e, mūsų prelegentus, kurie čia kalbės. Pirmajame raunde ponas Mišel Servos, komisijos generalinio direktorato atstovas, užimtumo generalinio direktorato. Taip pat ponas Ricardo Ibarra Roka, tai yra Ispanijos jaunimo tarybos pirmininkas, ponė Elix Mesen. Jie yra Europos jaunimo forumo politikos komiteto pirmininkė. Ir kitame, antrame raunde mes galėsime išklausyti poną Jaček Mesiną. Tikiuosi, kad teisingai ištariau jo pavardę. Jis yra Lenkijos darbo ir socialinės politikos ministerijos valstybės sekretorius. Jis jau yra čia. Taip pat klausysimės ponios Marie Kristin van Bokestal, kuri yra visuminio užimtumo, užimti, užimtumo tarnybos, Valonijos užimtumo tarnybos vadovė. Jos dar čia nėra, tačiau ji prie mūsų prisijungs šiek tiek vėliau. Taip pat pas mus atvyko ponė Tatjana Espozito, kuri yra socialinių reikalų atašė, dirbant Italijos ambasadoje čia, Briuselėje. Taigi sveikinu visus čia susirinkus. Ir prieš pradedant mūsų diskusiją norėčiau taip pat nuoširdžiai pasveikinti visus svečius, kurie aktyviai nedalyvaus diskusijoje, tačiau be jokios abejonės labai suinteresuoti šios, šio klausimo rezultatais. Tai yra Ostravos universiteto atstovai, Vočeho Minero e, svečiai. Norėčiau Jūs pasveikinti atvykus į šį klausimą ir džiaugiuosi, kad e, publikoje turime daug jaunų žmonių, kuriems, kuriems rūpi ši tema, ne tik tai mums, senimui. Dėkoju, kad Jūs esate. jaunimo užimtumo iniciatyva yra Europos, e, tai, tai yra teisėkuros dalis, papildanti socialinį fondą. Mes žinome, kad ši iniciatyva, šią iniciatyvą siekiama įtraukti ne tik tai į e, teisėkuros procesą, bet ir numatyti atitinkamas finansinės lėšas jai finansuoti. E, Sidonija yra atsakinga už šį aspektą, yra mūsų ekspertė šiame komitete, o aš kaip pirmininkė Esu pripratusi e, taip pat kalbėti šiomis temomis, e, papildyti tas temas, kurias svarsto mūsų ekspertai. Aš norėčiau iš karto pasakyti, kad ne vien tik tai Europos lygmenių galime ką nors nuveikti, bet ir be abejo turime imtis aktyvių veiksmų ir valstybių lygmenių, valstybių narių lygmenių. Uh, Reikia išsiaiškinti, kiek jau pasiekėme pastaraisiais metais, kokios lėšos buvo numatytos valstybėse narėse ir kokiu, ko pasiekė valstybės narės, kokios, kokios pinigus jos yra numačiusios ir kaip tas finansavimas atrodys 14-15 metais, kiek tų pinigų bus skiriama jaunimo užimtumo iniciatyvai finansuoti. Dabar e, perduosiu žodį mano bendra pirmininkiai Elizabeth Moranšatie. Prašau. Merci, Madame la Présidente. Ačiū pirmininkė. Iš pradžių norėčiau pasidžiaugti šią iniciatyvą, kad biudžeto komitetas ir užimtumo ir socialinių reikalų komitetas nusprendė kartu surinkti šiuos klausimus, nes e, tik kartu mes galime, galėsime sėkmingai įgyvendinti šią iniciatyvą. Toliau norėčiau pabrėžti, kad jaunimo užimtumo iniciatyva yra ger, labai geras pavyzdys, su kokiomis problemomis šiandien visoje Europoje susiduria jaunimas ieškodamas darbo. Tačiau skirtumas daromas tarp šalių ir regionų. Ir kaip jūs gerai pastebėjote, be Europos politikos mums reikia vietos projektų, kadangi tai būtų labai geras Europos politikos veiksmingumo pavyzdys, jeigu mes sugebėtume ją susijęti ir su vietos lygmeniu. Ir šiuose klausimuose mes tikimės paskatinti tokį požiūrį. Taip pat noriu pabrėžti kai ką labai svarbaus. Būtina labai atidžiai stebėti ir užtikrinti, kad jaunimo užimtumo iniciatyva būtų tik dalis to didžiulio ledkalnio apjungiančio jaunimo garantijas, jaunimo užimtumo problemą. Man čia kyla daug neiškumų. Taip pat vietos ligmenyje yra daug neiškumų dėl tų skirtumų, kada ir tikiuosi, kad mūsų kalbėtojai paaiškins labiau šios skirtumus, kadangi uh, E, ši jaunimo užimtumo iniciatyva yra kaip ir paskatinanti iniciatyva jaunimui įsilieti į darbo rinką. E, tačiau aš vietos ligmenyje pastebiu, kad įsivaizduojama, jog visos jaunimo užimtumo politikos e, apsiriboja tik jaunimo užimtumo iniciatyva. Tai nėra tikslu tokios maišties maišymo negali būti ir aš tikiuosi, kad jūs situaciją išaiškinsite, kad tokio maišymo daugiau nebūtų. Ir kad nebesimaišytų ši iniciatyva su vietos projektais. Ir ketvirtas ir paskutinis pastebėjimas. Būtina veikti skubiai. Ši problema yra didžiulė Ir jeigu Europos parlamentas nu, norėjo norėjo atlikti darbotvarkės pakeitimą mm, ir parlamentas ir komisija visiškai sutarė dėl frontloadingo proceso, nes jis bus daug veiksmingesnis. Ir todėl dabar turime sekti, kaip skubiai gyvendinamos šios politikos ir projektai vietos ligmenyje. Nes dabar susidurėme su tokiu jaunimo nedarbu, kuris smarkiai viršyje įprastinį lygį. 25-30 metų jaunimas uh, neranda darbo, tai yra labai e, rimta problema ir todėl tiek projektai, tiek kita veikla yra labai laukiama ir naudinga. Ir todėl džiaugiuosi, kad buvo surinkti šie klausimai, kurių dėka mes e, dar sėkiai išgirsime apie tai, kaip būtina įgyvendinti vietos projektus ir kaip veiksmingai jie įgyvendinami. Ačiū pirmininkė. Ja, vielen Dank. Jetzt kommt unsere Bericht. Dėkoju. Dabar kalbės mūsų pranešėja, ponė Sidonija Džajevska. Uh, uh, Ačiū abiems pirmininkėms už tai, kad akcentavo svarbiausius klausimus. Visų pirma, kodėl uh, jaunimo užimtumo iniciatyva yra tokia svarbi, netidėliotinė ir kodėl mums reikia politinių atsakymų į šį klausimą. Žinoma, tai yra E, ekonominė tragedija ir, ir jaunų žmonių tragedija. Ir jūs jau paaiškinote, kaip susiję mūsų pastangos e, biudžete teikti prioritetą e, prioritet, prioritetus užimtumo skatinimui. Ir savo trumpame pasisakymę norėčiau priminti priežastis, dėl kurių mes čia šiandien esame susirinkę. Tai ką, kuo užsimsime šiandien, yra labai praktinė, konkreti veikla. E, būtent to, toks ir buvo mano pradinis sumanimas ir noriu padėkoti kolegoms ir, ir užimtumo komitete. E, idėja susirinkti šiandien ir pakalbėti apie jaunimo užimtumo iniciatyvą yra svarbi, nes mes norime aptarti aptarti, apžvelgti, kas nuveikta. Prisiminkime, jaunimo užimtumo iniciatyva buvo sukurta praėjusiais metais po daug, dėrybų dėl daugiametės finansavimo programos. Manau, kad tai Europos parlamento pasiekimas ir sėkmė, kad mums pavyko e, užtikrinti, kad valstybės narės jai įsipareigotų, kad Europos komisija dalyvautų ir skirtų 6 milijardus papildomai eurų skirtų kovai su jaunimo nedarbu. E, tuo turėtumėme džiaugtis. O dabar, atšalinti tai, kas nuveikta, kas įvyko, turime uh, apžvelgti, ko pasiekėme iki šiandien ir kokią informaciją turime. Dabar 2014 jau beveik vidurys ir valstybės narės yra skatinamos uh, pradėti imtis gyvendinimo priemonių jau praėjusiu metu rudenį. Todėl manau, kad galime įvertinti, kas nuveikta, galbūt jau reikia kai ką e, koreguoti, kai kurias e, pirminės idėjas ir sumanimus susijusius su jaunimo užimtumo iniciatyva. Taigi e, pastangos turėjo įsibėgėti ir pasiekėme vidurio laikotarpį. E, jaunimo užimtumo iniciatyva skirta jaunimui, milijonams jaunų žmonių, kuriems sunku patekti į darbo rinką, jau nekalbant apie galimybės išlikti joje ilgesnį laiką. Esu dėkinga Europos parlamento bibliotekai, kuri parengė E, visiems išdalinta Europos žemėlapį. Ten matote regionus, kurie dalyvauja jaunimo užimtumo iniciatyvoje. Ir man tas vaizdas kelia nusivylimą, nes e, Europoje yra daugybė regionų, daug jaunų žmonių. Ir labai daugelį regionų jaunimo nedarbas sudaro daugiau nei 25 procentus. Ir tai atskleidžia mm, problemos mastą Europoje. Rengiantis šiam klausimui, tikėjausi, kad mums pavyks e, mm, pritraukti, užtikrinti, kad komisija pakomentuotų, tai vyriausybių atstovai pakomentuotų tą iniciatyvą bei jaunimo organizacijų atstovai, nes mums svarbi ir jų nuomonė. E, tikėjausi, kad ir žimtumo tarnybos dalyvaus, nes jos iš esmės turi atlikti visą praktinį darbą ir gyvendinti tą jaunimo užimtumo iniciatyvą. Tikiuosi, kad šiandienos susitikime daugiau sužinosime apie tai, kaip, kaip iniciatyva įgyvendinama, kokios sėkmės pasiekta, kokie sunkumai iškilo, kaip juos įveikti. Aš parengiau netrumpą klausimų sąrašą komisijai um, klausimų, kuriuos visada norėjau užduoti, kaip jaunimo užimtumo garantija ir kai, kurios, kai kurie jos aspektai, e, pavyzdžiui, atsiradę šiaurinėse Europos šalise, kaip tie aspektai bus įgyvendinti pietinėse Europos šalise, kur ši problema aktualiausia. Manau, kad šį klausimą turėtume bandyti išspręsti šiandien, bandydami koreguoti tai, kas vyksta šią iniciatyvą reikėtų svarstyti platesnėme kontekste, atsižvelgiant į visas ES pastangas kovoti su jaunimo nedarbu. E, prisiminti Europos socialinį fondą, kaip žinome, daugelis valstybių panaudoja šį fondą e, savo pastangose ir nepamiršti nacionalinių e, biudžetų ir lėšų. Taip pat noriu priminti, kad jaunimo užimtumo iniciatyva didžiąją jos dalį reikia gyvendinti pasitelkiant nacionalinių biudžetų lėšas. Ar tai turėtų būti. Reikėtų derinti galimybės pasitelkti Europos fondus ir e, nacionalinių biudžeto lėšas. Tuo ir baigsiu. Manau, kad dabar esame pasiekę tokį etapą, kuomet dar galime daug ką pakoreguoti ir e, ir, ir, ir stebėti, kaip įgyvendinama ši iniciatyva. Ich hoffe, dass wir wirklich. Ačiū. Tikiuosi, kad e, šiandieninį ryto posėdį užbaigsime tikrai puikiais e, e, rezultatais, įdomiamis išvalgomis, kaip galėtume pagerinti mūsų jaunimo iniciatyvos įgyvendinimą. Ir dabar suteikiu žodį Frederik Daten, mūsų pranešėjui. Prašau. Merci. Merci. Dėkoju. Dėkoju pirmininkiai. Pirmiausia, noriu pasidžiaugti, kad surinkti šie klausimai. Aš būdamas biudžeto komiteto e, nariu, e, priklausydamas socialinės politikos stebėsienos grupiai, taip pat užimtumo komiteto nariu esu, taigi labai džiaugiuosi, kad šie du komitetai surengė šiuos klausimus ir noriu pasveikinti pranešėjai už tai, kad ėmėsi šios iniciatyvos, kadangi ši tema yra e, fundamentali, e, esminė ir tai buvo paminėta ne tik Sidonijos, bet ir kitų bendra pranešėjų. E, ir buvo pabrėžta, kokia rimta yra ši jaunimo nedarbo problema, ypač e, kai kuriuose regionuose, pernelyg daugelį Europos regionų iš tikrųjų. Ir, tam, ir iš karto ateina į galvą Ispanija, Graikija, jos ypač kenčia nuo jaunimo nedarbo. Uh, Nepriminsiu dabar, nekalbėsiu apie jaunimo garantijų koncepciją, visi apie ją žino, bet ši iniciatyva yra labai svarbi, nes ji leidžia padėti jaunimui sugrįžti į darbo rinką ir pasitikėti ateitimi ir taip pat kurti tą ateitį savo. Tai yra labai svarbus elementas. Ir ši tema ypač aktuali, kadangi jau daugiau nei dviejus metus Europos socialistų partija ėmėsi įvairių veiklų, e, informuodama tiek parlamente, tiek kitose institucijose ir valstybėse narėse apie įvairias patirtis, pavyzdžiui, Austrijoje, Šiaurės šalyse ir dabar mes galime pabandyti bendrai pritaikyti šias praktikas. Kaip priminė Sidonija Europos e, vadovų taryboje 2013 vasarį buvo priimta šis sprendimas įgyveninti šią iniciatyvą 2014-2015 metais ir tai yra labai teigiami elementai. Ir labai gerai, kad biudžete buvo atsižvelgta į šią problemą ir šios iniciatyvos įgyvendinimą. Tačiau mes dėrybų metu sugebėjome susitarti dėl sudėtingesnės sistemos, dėl priemonių, kurios mano galva yra pakankamos ir tam tikros e, e, tarptautinės organizacijos mano, kad 6 milijardai e, turėtų būti skirti šioms iniciatyvoms. Ir tai ir buvo pasiekta. Kaip kad minėjo kolegė, tai yra aisbergo viršūnė. Ir tai taip pat yra tas elementas, kurį reikės toliau išanalizuoti, peržiūrint vidutinėme laikotarpyje finansinę programą ir pasistengti rasti dar papildomo finansavimo. Visą tai mus turėtų padrasinti ir padrasinti taip pat ir jaunimą, kad jisai e, įgytų daugiau pasitikėjimo. Tai yra inovatyvi socialinės apsaugos e, priemonė. Ir e, tam ir buvo surink, surinkti šie klausimai, kad būtų galima labiau išsiaiškinti jos veikimo pobūdį. Kalbant apie tuos pažadėtosius 6 milijardus, reikia užtikrinti, kad būtų prieinami mokėjimo asignavimai, kad būtų galima labai greitai reaguoti valstybių narių lygmenyje ir vietos lygmenyje, įgyvendinant įvairias programas. Antrasis elementas, tie 6 milijardai nėra pakankamas suma. reikia įvertinti, kokie yra tikrieji poreikiai vietos lygmenyje. Ir trečias elementas yra susijęs su valstybių narių gebėjimais įgyvendinti, įsisavinti tuos šešis milijardus. Ir taip pat e, papildyti tą finansavimą jeigu pritrūktų ES finansavimo iš, iš savo biudžeto, kad tos priemonės nenueitų veltui, kad jos būtų įgyvendintos veiksmingai, tai ypač aktualu atsižvelgiant į dabartinę sudėtingą biudžeto situaciją. Ir naudodamasis progą norėčiau sugrįžti prie pasiūlymo, kurį jau išsakė kai kurie kolegos iš, iš valstybės deficito išbraukti tą bendrą finansavimo, bendrojo finansavimo sumą, kuri galėtų prisidėti prie investicijų į augimą. Ir tikrai reikėtų pagalvoti apie šitą galimybę. Tai tiek šiam kartui ir baigdamas norėčiau pasaky, padėkoti įvairiausiams pas, pranešėjams, kurie dalyvaus šiuose klausimuose ir ypač Marie Kristin Van Bekestal, kurią aš pakviečiau šiandieną pasisakyti ir ji yra užimtumo, užimtumo tarnybos direktorė ir man atrodo, kad ši tarnyba labai veiksmingai dirba vietos lygmenyje gyveninama jaunimo užimtumo politika. Ačiū. Ja, vielen Dank. Ähm, jetzt. Dėkoju. E, puiku, kad pas, e, priminėjai, jog Marija Kristinė Obugusta yra atėjusi ir labai norėčiau ją pasveikinti atskirai, kadangi ji tik dabar prie mūsų prisijungia. Prieš tai išsveikinau visus kitus. Ir e, dabar norėčiau suteikti žodį Elizabet Moronšatie, e, perduoti žodį, kad jinai toliau vadovautų pirmajam diskusijų raundui. Ačiū, ponė pirmininkė. Pradėsime pirmąjį diskusijų raundą. Aptarsime klausimus, kuriuos pristatė abu pranešėjai. Noriu pasidžiaugti jų abiejų darbų Sidonijos biudžeto komitete, o Frederiko Dardeno užimtumo komitete. Uh, noriu Jums pasakyti, kad kaip nuolatinė pranešėja dėl Europos socialinio fondo klausimų, turiu pasakyti, kad mūsų bendras darbas yra išties labai svarbus parlamento viduje, nes labai svarbu, kad dirbtume ranka rankon su Europos komisija šiuo klausimu. Tai nėra tas klausimas, dėl kurio nuomonės išsiskiria, uh, arba klausimas, e, kuriuo galėtumėme užimti skirtingas politinės pozicijas. Tai, tai mūsų vienijantis klausimas ir tai mūsų stip, stiprioji pusė dėrybose. Tai mums padėjo sėkmingai sudalyvauti trišalėse dėrybose dėl jaunimo užimtumo iniciatyvos daug esu. Mums čia taip pat padėjo mūsų komiteto e, sekretoriatas. Iš karto suteiksiu galimybę mūsų svečiams pasisakyti. E, kalbant apie projektų įgyvendinimą, e, finansinės e, papildomas priemonės dėl asignavimų e, mokė, įsipareigojimams, taip pat kalbant apie geografinę aprepti. Ap valstybių narių įsipareigojimus, finansinius įsipareigojimus ir tos iniciatyvos veiksmingumą. Visi šiais klausimais mums reikia jūsų požiūrio ir jūsų nuomonės. Todėl pirmiausia žodį suteiksiu ponui Mišel Servos, užimtumo direktorato generaliniam direktoriui, atsakingam už socialin, taip pat socialinių reikalų ir įtraukties direktorato vadovui. Esu dėkinga, kad jūs esate čia, nes mes tikrai sėkmingai dirbome su komisija, spręsdami šį klausimą ir noriu pasidžiaugti tuo, kad jūs esate čia. Uh, Ir taip pat mums šiame darbe taip, taip pat daug padėjo ir Adrianas Sukovas, su kuria jūs abu čia esate. Taigi dabar žodis jums pasisakyti Europos komisijos vardu. Ačiū už kvietimą ir už tai, kad taip m, mm, gražiai vertinote komisijos darbą. Manau, kad visos trys institucijos komisija, parlamentas ir taryba prioritetą aiškiai teikia jaunimo užimtumui, dėl to bejonių nėra Aišku ir tai, kad valstybės narės suvokia šios situacijos e, aktualumą ir šios ryto diskusijos yra naudingos dėl to, kad dabar yra tinkamas momentas viską įvertinti. Struktūrinių fondų programų įgyvendinimas pasiekė vidutinės trukmės laikotarpį ir aš norėčiau kiek įmanoma e, e, tiksliau pristatyti, su kokiais sunkumais mes susidarėme. Valstybės narės, kaip sakiau, pripažįsta to klausimo aktualumą, tačiau kai kurie svarbus e, sudėtingi klausimai valstybės narėse nėra išspręsti, todėl apie juos norėčiau pakalbėti mūsų diskusijose. Visiškai pritariu jūsų, ponė Moranšartyje, vertinimams. Tai e, yra ž, jaunimo užimtumo garantijų klausimas ir jaunimo užimtumo iniciatyva. Šie du dalykai bei Europos socialinis fondas yra susijęs su daugiametė finansavimo programa ir būtent čia turi būti sąsajos, kartais dėl to iškyla sunkumu. Ir norėčiau visų pirma priminti kai kuriuos dalykus, e, kalbėdamas apie jaunimo garantijų iniciatyvą politinėme kontekste. Kaip tikriausiai prisimenate, egzistuoja rekomendacijos patvirtintos 2012 pabaigoje, kurios įsigaliojo 2013 pradžioje ir komisijai svarbiausias pradinis etapas buvo Europos e, semestro pradžia 2013. Tuomet mes parengėme rekomendacijas, kuriams pritarė taryba 12 valstybių narių. Ir Taip pat parengėme kitų papildomų rekomendacijų valstybėms narėms atsižvelgdami į jaunimo situaciją, už, padėtį užimtumo rinkoje arba švietimo e, sistemų padėtį. Taigi, 12 valstybių buvo patiktos konkrečios šalims kitos rekomendacijos dėl jaunimo garantijos įgyvendinimo. Tų garantijų gyvendinimas vyksta ir mes analizuojame padėtį Bet 2014 birželį mes rengėmės paskelbti savo parengtą analizę ir parengti naujas rekomendacijas. Mums, komisijai ir tarybai svarbu išnaudoti turimus svertus, tai yra tas rekomendacijas. Taip pat noriu pasakyti, kad valstybės narės yra įsipareigoję parengti planus, įgyvendinimo planus, skirtus e, jaunimo garantijų iniciatyvai. Mes iki šiol esame sulaukę 22 praktinių priemonių gyvendimo planų ir bendrais brošais tai geri planai. Valstybės narės pripažįsta klausimo aktualumą, e, skiria lėšas jaunimo garantijų gyvendinimui. Tačiau yra problemų, kurias reikia spręsti. Aš pateiksiu keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, e, koordinavimas ministerijų lygmenių. Atrodo, kad kai kuriuose valstybėse švietimo ministerija, užimtumo ministerija ir finansų ministerija E, nedirba harmoningai ir nuosekliai. Ir e, jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinėme tai aktualu, nes tai yra horizontalus darbas, ministerijas turi mobilizuotis. Kita problema, su kuria susidurėme, e, jaunimas, žmonės, kurie niekur neregistruoti, kurie nedalyvauja jokiose švietimo švietimo programuose, kitose iniciatyvose, jie ne, ne, neįsitraukia, neįs, neužsiregistruoja tose programuose. Svarbu tai padaryti, mažinant jaunimo nedarbą. Dar viena problema su kuria susidurėme, tai užimtumo socialinių tarnybų veikla, kai kurios yra reformuojamos, kai kuriams skirtos papildomos lėšos. Ir turiu pasakyti, kad ši problema nebus išspręsta per trumpą laikotarpį. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę mano, savait, mano kolegos lankėsi Atynuose ir ten mm, gavome štai kokios informacijos. Graikijoje ir dirba 608 e, socialinių tarnybų darbuotojai, kurie atsakingi daugiau už vieną milijoną darbo neturinčių jaunų žmonių. Yra kitų techninio pobūdžio problemų, pažiūrėjau, kuriuose valstybėse narėse vėluojama įgyvendinti e, finansinės programas ir, ir taip pat e, skiriasi tikslinės gyventojų grupės, kurioms skiriasi skirtosios programos. Tačiau, kaip jau sakiau, daugelis valstybių narių pripažįsta, kad klausimas yra labai svarbus, netidėliotinas, kad problema egzistuoja, kad ji yra sudėtinga, didelė ir kad ją galima būtų išspręsti per vidutinės trukmės laikotarpį. Ir E, jaunimo garantijoms iniciatyvai turėtų būti skirtos atskiros tarnybos e, švietimo ir socialinių reikalų institucijų. Ministerijos turi sutelkti savo pastangas ir tuo pasirūpinti. Ir skiriamus išteklius taip pat reiktų iš, e, nuodugniai peržiūrėti. Norėčiau e, taip pat pakalbėti apie e, Taip pat e, stažuotojų e, programa skirtas jaunimui, kur, kurie gauna pirmąjį, pirmąją darbo galimybę. Taigi, dabar jaunimo užimtumo iniciatyva. Kaip jau minėjote, iš esmės kalbame apie finansavimo mechanizmą, kuris buvo sukurtas ir e, panaudojant Europos socialinio fondo lėšas. E, skirta 6 milijardai eurų dviem e, dalimis. Viena dalis skirta iš socialinio Europos fondo, o kita e, lėšų dalis numatyta atskiroje biudžeto eilutėje. Tos lėšos skirtos suintensyvinti, sustiprinti valstybių narių pastangas, ypač tose regionuose, kur jaunimo nedarbas yra 25 procentai. Ir numatoma, kad tas, ta programa bus įgyvendinama iniciatyva bus įgyvendama 14-15 metais. Aiškiai noriu pasakyti, kad tų 6 milijardų eurų nepakaks. Jūs aiškiai pasakėte savo pas, pasisakymuose ir Europos socialinis fondas turi tik papildyti tas pastangas. Ir aštuonias valstybės narės jau paskelbė, kad jos skirs papildomas lėšas iš nacionalinių biudžetų, kad Mm, sustiprintų šias pastangas. Jau turime pirmųjų vertinimų, jie yra kokie yra, ir tolesnė mūsų gaunama informacija e, tą patvirtins 13 milijonų eurų iš Europos socialinio fondo bus skirti paskolų pavydalu šiai iniciatyvai. Ir jeigu mums pavyks visas lėšas skirti, turėsime iš viso 17 milijardų. Tai tai, tai didelė suma ir, ir su, tokia, su tokiamis lėšomis galėsime pasiekti pokyčių. Jaunimo užimtumo iniciatyva. Mūsų tikslas užtikrinti, kad ji būtų įgyvendinta kiek įmanoma sparčiau. Tai reiškia, kad mums reikalingi kai kurie e, aspektai, kad norėčiau juos priminti. Aiškumas Norime, kad valstybės narės e, pasirenktų e, lėšų gavimui, taip pat parengtų reikalingas programas ir jas pristatytų. Programas rengiamas, bet reikia sustiprinti pastangas. Trečias dalykas susijęs su grinųjų pinigų srautais. Valstybės narės turi mums pateikti uh, prašymus e, mokymams, atsiprašau, mokėjimams vidutinių laikotarpių. Mes pastebėjome, kad kai kuriuose valstybėse narėse, kalbant apie naudos gavėjus ir e, prašymus mokėjimams teikiamus komisijai, čia yra totrukis. E, čia nekalbame apie valstybės narės, kur, kurios turi daug lėšų kalbame apie valstybės narės, kur, kur, kurių situacija yra ypač sudėtinga, vertinant viešų, viešųjų e, lėšų padėtį. Taip pat EIB yra paskelbęs apie galimybę e, gauti papildomą finansavimą kaip svertą, tačiau irgi iškyla grinųjų e, lėšų grinųjų pinigų srautų problema. Taigi, kad ta programa įsibėgėtų, kokia yra padėtis valstybėse narėse. Kai kuriuose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Kroatijoje, Lenkijoje, tos šalis jau paskelbė, kad jos bus pasirengusios e, pradėti 2013 rugsėjį. kitos valstybės narės, Prancūzija, taip pat ir Italija, e, jau beveik parengė praktinės veiksmų programas skirtas jaunimo užimtumo iniciatyvai. Tai labai gerai, tai paspartins procesus Lenkija, Lietuva, Latvija oficialiai jau formaliai pateikė praktinių veiksmų programas, kurios, kuriuose jaunimo užimtumo iniciatyva įtraukta į kitas programas. Uh, Prieš užbaigdamas norėčiau priminti, kad yra ir kitų iniciatyvų. Pirmojo darbo, pir, pirmojo darbo sandorio programa, taip pat e, programa pristatyta kovo 18. -ąją. Taip pat kalbant apie socialinių tarnybų darbą, uh, E, pateikti pasiūlymai, kuriuos paskelbė komisija ir aš tikiuosi, kad e, jiems bus pritarta per plenarinę parlamento sesiją šią savaitę. Taip pat norėčiau priminti, kad komisija e, rengia konferen... surengė konferenciją jaunimo užimtumo iniciatyvai, jį vyko praėjusią savaitę ir ta proga pirmininkas Baroso surenks kitą savaitę. Ir pirmininkas Baroso bei e, Graikijos pirmininkačios atstovai e, kviečia parlamento narius dalyvauti tame renginyje. E, tai vienas iš renginių, kurie, kuris, kuris vyksta taip pat po Paryžiuje ir Berlyne įvykusių renginių skirtų jaunimo užimtumo iniciatyvai. Pra, prašyčiau jūsų baigti. Noriu paklausti, ar Adriana taip pat norės kalbėti, ne? Tuomet kai jūs baigsite, suteiksime žodį kitiems kalbėtėms. Atsiprašau, kad per ilgai kalbėjau. Taigi yra bendros pastangos, bandymai mobilizuoti pastangas, bet, kaip jau sakiau, reikia papildomai dar imtis kai kurių klausimų. O komplė, dėkoju už tokį komplikuotą, niuansuotą pasisakymą. Iš tikrųjų buvo labai įdomu jūsų klausytis. Dabar žodį perduotų 15 minučių ponui e, Ricardo Baroka, kuris yra Ispanijos jaunimo tarybos prezidentas. Pone Ricardo Ibararoka, žodis suteikiamas jums. E, parlamentarai, Kolegos, dėkoju, kad pakvietėte mane pasisakyti šiame komitete tokią svarbę temą kaip jaunimo užimtumas ir jaunimo užimtumo iniciatyva. Mes, Ispanija taip pat pasirengusi diskutuoti apie jaunimo užimtumą ir biudžet, finansavimą iš biudžeto. Tai Pirmininkė e, norėtų priminti, kad reikėtų kalbėti šiek tiek lėčiau. Atsiprašo kalbėtojas. Daugiau negu 5,5 milijonų jaunuolių 25 metų amžiaus yra ne, neturi darbo ir tokiose šalise kaip Ispanija ir Graikija tai sudaro 50 procentų. Tai e, paveiks Europos stabilumą ir ateitį. Toksai jaunimo nedarbas yra susijęs su kitais reiškiniais, kurie yra nemažiau svarbus, o būtent e, masinė žiniasklaida nekalba, kalba tik apie užimtumo procentą, bet reikia pasidomėti bendrąją užimtumo situaciją jaunimo tarpe. Ispanijos atveju situacija yra tikrai žiauri. Daugiau nei 68 procentai jaunimo jaunesnių nei 25 metų turi laikinas darbo sutartis. Vidutinis uždarbis jaunimui yra maždaug 13 tūkstančių eurų per metus. Daugiau nei 35 procentai jaunimo, jaunesnių nei 25 metų, e, susiduria su skurdo rizika arba socialinė atskirtimi. Daugiau nei 50 procentų jaunimo e, yra pernelyg gerai kvalifikuoti tiems darbams, kuriuos dirba. Ir tik tai 21,3 procentų jaunuolių jaunesnių nei 30 metų dabar gyvena atskirai nuo savo tėvų skaičiai negerėja. 93 procentai naujų darbo sutarčių sudarytų per pastaruosius trijus mėnesius buvo laikinos darbo sutartys. Tokioje situacijoje mes e, optimistiškai vertiname jaunimo užimtumo iniciatyvą, e, tačiau trūksta jai finansavimo. Ši iniciatyva sukelia daug nusivylimų, nes e, jai skirtas finansavimas neleis e, pasiekti jokių žemesnių tikslų. 3 milijardai eurų e, skirti per Europos socialinį fondą ir kiti 3 milijardai skirti valstybių narių yra labai nedidelė suma, sprendžiant tokią problemą, kuri su, sukuria 150 milijardų eurų nuostolį visoje ekonomikoje. Ir Tai yra labai brangi problema mūsų ekonomikai ir mūsų visuomenėms. Jaunimo organizacijos tokios, kaip pavyzdžiui, jaunimo, Europos jaunimo forumas arba Ispanijos jaunimo taryba, e, reikalauja didesnių investicijų ir tarptautinė darbo organizacija yra numačiusi, kad tam reikia maždaug 30, 21 e, milijardo eurų. Tai nėra vien tik skaičiai, bet reikia pagalvoti, kaip šios lėšos yra paskirstomos. Mūsų nuomonė labai e, tikėtina, kad šios lėšos nebus panaudotos visiškai tose šalise, kuriuose jų labiausiai reikia. Mes manome, kad Ispanijos atveju, kur yra didžiulis jaunimo nedarbas, gaus, ji gaus daugiausiai šių lėšų, turbūt iki 1,8 milijardų eurų ir Ispanijos vyriausybė turbūt skirs papildomas lėšas. Iš, taigi visos šios e, lėšos bus įsisavintos per e, Ispanijos nacionalinį jaunimo garantijų fondą. Ir 50 procentų bus finansuojama iš e, vyriausybės, 50 iš regionų. Nepamirškime, kad E, taupimo ir deficito kontrolės kontekste beveik neįmanoma kai kurioms valstybės administravimo institucijoms e, tinkamai panaudoti šių lėšų. Todėl nieko stebėtina, kad ankstesnėme 2007-2013 finansavimo periode daugiau nei 30, 58 procentai šių lėšų skirtų Ispanijai nebuvo panaudotos. Ir Todėl galima būtų pasvarsyti galimybę panaudoti tuos nepanaudotus 30 milijonų eurų. Dabar, e, šios lėšos ne tik nėra nepakankamos, bet e, jos yra nepanaudojamos ten, kur jų labiausiai reikia. Mes rekomenduojame, kad šios lėšos neturi būti laikomos e, valstybės deficito dalimi. Kitaip, tos šalis, kuriuose yra didelis nedarbas, negalės tinkamai jų panaudoti. Be skaičių mes taip pat turime išanalizuoti, kurios politikos bus įgyvendinamos. Bet kuriuo atveju mes turime išmatuoti ir įvertinti priemonės, kurios ir kiek jos leis padidinti jaunimo užimtumą. Reikia taip pat susitelkti ties augimo skatinimo Europos Sąjungoje, nes pernelik dėlis taupimas sukels dar didesnę krizę. E, pagilins neligybę ir turės didžiulės pasiekmes jaunimui. Jei kalbėsime apie priemonės, kurios bus taikomos Ispanijoje, kaip jau sakiau, jos bus įgyvendinamos per Ispanijos nacionalinį jaunimo garantijų fondą. Ir ir tam bus sukurta speciali veiksmų programa, e, veiksianti per pirmąją ir penktąją prioritetinės ašis. Ši e, veiklos programa bus e, sukonkretinta per ateinančius, ateinančius mėnesius. Bet svarbiausios priemonės yra jaunimo užimtumo ir savarankiško užimtumo tinklalapiai, mobilumo, tokių kaip eurės programų skatinimas ir Taip pat e, bus sutelkimas dėlis dėmesys į finansinę paramą jaunimo apmokymui, kvalifikacijoms, e, taip pat įmo, mokymams vykdomiems įmonėse, da, mokyklų programuose ir taip toliau. Taip pat vyriausybė pranešė, kad be jaunimo garantijų jaunimo užimtumo iniciatyva taip pat e, susitelks ties nuolatinių verslumo skatinimu ir jaunimo skatinimu ir bus remiamasi savarankiško darbo skatinimu ir taip pat darbo sistemos dereguliavimu. Nežinome, kaip tiksliai bus įgyvendinamos šios priemonės, tačiau mes e, savo Ispanijos jaunimo taryboje esame parengę rekomendacijas vyriausybės siūlymui. Pirma, e, Ispanijoje nepakankamai dalyvauja suinteresuotosios šalis, Mm, e, e, socialiniai partneriai turi geriau dalyvauti. Taip pat e, jaunimo organizacijos būna konsul, su jomis būna konsultuojamasi tik tais proceso pabaigoje, todėl neįmanoma nieko pakeisti. Būtina, kad suinteresuotosios šalis taptų tikra proceso dalimi nuo pradžios iki pabaigos. Institucijos ir organizacijos, kurios jau dabar dirba su šiais klausimais, privaro būti įtrauktos į šį procesą, kad būtų pasiekta inovatyvaus požiūrė Europos komisija ir valstybių narių rekomendacijos taip pat e, kalba apie šio klausimo svarbą. Jaunimo organizacijų dalyvavimas kūrent, įgyvendinant ir stebint jaunimo garantijų įgyvendinimą bus tas e, variklis e, pagerinsantis įgyvendinimo veiksmingumą. Pagrindinis jaunimo užimtumo pri, iniciatyvos prioritetas turėtų būti jaunuoliai, kurie, kurių situacija yra pati kritiškiausia. Ir būtent čia jaunimo organizacijos suvaidins svarbiausią vaidmenį. Taip pat inovatyvios priemonės bus siūlomos, pavyzdžiui, neformalių švietimo sistemų pripažinimas, taip pat politikos skirtos padėti jaunuoliams. Antra, mūsų rekomendacijose kalbama apie tai, kad reikia siekti kokybės. Mokymo skatinimas gerinant jaunuolių įgūdžius ir galimybės e, mums atrodo labai svarbus. Tie, kas turės žemesnį išsilavinimą, bus socialiai atskirti. Bet e, taip pat reikia skatinti stažuotės, e, mokymus darbo vietoje ir taip toliau. Praktikoje įmonės e, naudojasi šiais instrumentais, norėdamos pakeisti realias darbo vietas ir darbo sutartis. Ir tokiu būdu sukeliamas nesaugumas ir mažesni atlyginimai bei socialinės apsaugos nebuvimas. Šių instrumentų kontrolės nebuvimas gali turėti didžiulių neigiamų pasiekmių. Užuot padidinę jaunimo užimtumą, mes skatinsime dvigubą darbo sistemą, kuri bus nesaugi ir taip pat paveiks dabartinių darbo vietų kokybę. Todėl prašome Europos kokybės sistemos, ta, kuri būtų taikoma stažuotėms. Tarybos e, rekomendacijos e, patvirtintos EPSCO susitikime kovo 10 buvo pasmerktos daugelio jaunimo organizacijų ir mes galime pateikti kitą tokio kokybės sistemos pasiūlymą. Mes siūlome, kad Europos institucijos turėtų geriau stebėti, kaip įgyvendinama jaunimo iniciatyva. Taip pat e, reikia. The beginning. Besides all the measures I, I Beje, visos priemonės, kurias aš paaiškinau, be jų dar norėčiau priminti, jog e, vietos e, institucijos taip pat įgyvendina bandomosius projektus, tačiau mes negalime jų įvertinti, kadangi jie dar tik prasidėjo. Dėkuoju už jūsų dėmesį. Ačiū, suteiksiu žodį paskutiniam kalbėtojui e, šiame raunde, poniai Aliks Mason iš Europos jaunimo forumo. Prašau. Ir prašyčiau, kad liktų, tam, kad liktų laiko diskusijoms, e, kalbėti tiek, kiek numatyta. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, gerbiami komiteto nariai, noriu padėkoti už mums suteiktą galimybę dalyvauti diskusijose skirtose jaunimo užimtumo iniciatyvai. Savo pasisakymę kalbėsiu apie iššūkius susijusius su šią iniciatyvą. Bet prieš tai dar norėčiau pakomentuoti generalinio direktoriaus pasakytą pastabą dėl koordinavimo ir dėl būtinybės koordinuoti pastangas. Tikrai džiaugiuosi, kad iš, išgirdau šį raginimą koordinuoti pastangas nacionaliniu mastu ir Europos lygmeniu. E, apie, tai, apie jaunimą kalbame jau beveik dešimtmetį ir kalbame apie tai, kad reikia geresnio koordinavimo gyventinant politiką skirtą jaunimui kalbame ne tik apie e, vertikalėje e, sektoriaus politiką, tai siejame su visais jaunais žmonėmis ir to, tas iniciatyvas reikia gyventinti koordinuotai. Galbūt tai e, momentas, kuomet Europos institucijos turėtų tai suvokti ir nacionalinės institucijos turėtų išgirsti tą raginimą geriau koordinuoti ir, ir strateginiu mastu kokybiškiau dirbti. Tai tiek, kalbant apie tai, kokiu pamokų turėtume, kokias pamokas turėtume išmokti gyvendindami Europos jaunimo užimtumo iniciatyvą. Iššūkiai. Pagrindiniai iššūkiai susijęs su kokybe, atvirumu E, būtinybę taikyti visą apimančią politiką, taip pat ryšio politikos, ryšių palaikymo politikos iššūkiai, taip pat būtinybę e, įtraukti ir privatų, ir e, viešai sektorių, taip pat būtinybę užtikrinti gyvendinimo stebėseną. Kokybės aspektas, bet kokia darbo vieta yra požiūris, kad bet kokia darbo vieta yra geras dalykas, mūsų nuomonė yra tendencija pasivime pastaraisiais metais, bandant spręsti jaunimo nedarbo iniciatyvo. Manome, kad tokie projektai kaip jaunimo užimtumo iniciatyva prisideda prie kokybiškų darbo vietų kūrimo. Svarbu, kad kad kokybiškos darbo vietos būtų visų šių procesų tikslas. Vis daugiau atvejų atskleidžia, kad e, laikinas e, darbas arba darbas nepilna darbo diena tampa praktiškai e, neišvengiamų dalykų daugeliu jaunų žmonių. Kalbant apie kokybiškas darbo vietas, e, buvo paminėta Paryžiaus konferencija, kurią surengė e, prezidentas Hollande. E, jaunimo organizacijos surengė taip pat tuo pat metu ir savo renginį mes kalbėjome apie kokybiškas darbo vietas ir apie būtinybę imtis priemonių kuriant kokybiškas darbo vietas. Rikardo jau daug ką aptarė. E, Kalbant apie stažuotės, apie laikiną darbo galimybės, mes žinome, su kokiais iššūkiais tai susiję, bet stažuotės yra labai svarbus, svarbi galimybė jauniems žmonėms tobulinti savo išsilavinimą, įgūdžius, patekti į darbo jėgos rinką, tačiau kokybiška darbo vieta yra būtinas dalykas ir pastebėjome, kad valstybės narės ne visada yra linkusios siekti tos kokybės užtikrinimo, nors apie tai kalbama komisijos pasiūlyme ir tai visiškai atitinka mūsų siūlymus, mes to tikrai džiaugiamės, dėje valstybės narės ne, nesima taip taip mm, besalgiškai įsipareigoti kokybiškų darbo vietų kūrimui norėčiau pakalbėti apie atvirą, sąžiningą ir visą, visus įtraukiančią politiką. Uh, Reikia tokių politinių priemonių ir mes norime akcentuoti, kad kai kuriuose šalise pastebėjome štai ką. Dėgiami projektai, programos skirtos jaunų žmonių mokymui, švietimui, įgūdžių e, suteikimui, bet tuo pat metu e, e, mažinamos socialinės išmokos. Reiktų tas priemonės derinti, kalbu apie priemonės skirtas jaunimui. Dar vienas dalykas, kurį norėjau paminėti, tai uh, amžiaus grupė. Mes pradžioje raginome jaunimo garantijų programą skirti jaunimui iki 30 E, pasiūlyme kalbama apie e, e, žmonės iki 24 metų. Manau, kad o amžiaus grupė nuo 25 iki 30 metų valstybėms narėms galimybę pasirinkti. E, 13 procentų amžiaus e, žmonių yra nuo 25 iki 30, 29 milijonai nuo 25 iki, 30, iki 29 metų amžiaus neturinčių darbo žmonių. Manau, kad tai aiškiai atskleidžia, jog nedarbo problema liečia ne tik žmonės iki 24 metų, bet ir kitų, kito amžiaus grupių atstovus. Švietimas, uh, užtikrinantis e, stabilų žimtumą, dabar yra visai, visai kitoks dalykas. Ir reikia e, apimti visus jaunus žmonės, kurie nedalyvauja darbo rinkoje arba neturi išsilavinimo. Ryšių politikos iššūkiai. Kalbant apie tai, norėčiau paminėti du svarbius dalykus. Visų pirma, kaip tą iniciatyvą vertina, kaip ją priima jauni žmonės. Iškilo sunkumų su, su, suvokiant ir apibrėžiant poreikius. Galbūt taip pat yra sumaišties ir nesupratimo, kas, kokie tie poreikiai yra kalbame ne tik apie ž, ž, jaunus žmonės esančius visuomenės pari, paribyje, vis, kalbame apie jaunus žmonės, kuriems reikia įgūdžių išsilavinimo. Tai svarbiausias dalykas ir čia perinu prie antrojo aspekto. Kaip įtraukti jaunus žmonės Apie tai kalbėjo ankstesni kalbėtojai, e, komentuodami sunkumus, taip pat užimtumo tarnybų darbą ir jų galimybės užtikrinti ryšį su jaunais žmonėmis. Žinome, kad Italijoje tai yra viena pagrindinių priemonių, kur, kurios bus diegiamos, siekiant užtikrinti, kad jaunimas turėtų galimybę pasitelkti jaunimo užimtumo tarnybų e, pagalba, pasinaudoti jų paslaugomis. Ir čia būtinas naudo, naudos gavėjų ir tų tarnybų bendravimo aspektas. E, privataus viešojo sektoriaus iniciatyvos skirtos jaunimui. Pone Moran, jūs kalbėjote apie tai, kad e, tai, tai turėtų būti tik lietkalnio viršuminė. Iš tikrųjų taip ir turėtų būti nes jaunimo ir viešojo sektoriaus iniciatyvos turėtų būti kuriamos ne tik per jaunimo garantijų iniciatyvą, to nepakanka. Reikia daugiau, kad sumažintumėm jaunimo nedarbą. Vienas iš svarbių aspektų kuris jau egzistuoja ir kurį galėtume išplėtoti darbo rinkose, tai mokestinės paskatos privačiam sektoriui, skatinančios įdarbinti daugiau jaunų žmonių. Pavyzdžiui, yra tokių pavyzdžių Suomijoje ir tai siejama su jaunimo garantijų iniciatyva. Ir norime, kad panašios priemonės būtų pasklistų ir kitose darbo rinkose. Kalbant apie būtinybę kurti daugiau e, privataus ir viešojo sektoriaus partnerysčių, reikia įtraukti jaunimo organizacijas ir, ir jų narius į šias programas. Čia svarbus yra du dalykai. Įgūdžiai, kurių pageidauja darbdaviai, e, tas poreikis turi būti koordinuojamas per jaunimo organizacijas ir vietos regionų lygmenių yra potencialo kurti partnerystės tarp skirtingų veikėjų, dalyvaujančių jaunimo gyvenime, kad tas procesas būtų aktyvesnis ir susitraukiantis. Užbaigdama, norėčiau trumpai dar pakomentuoti e, įgyvendinimo ir, stebė, su įgyvendinimu ir stebėsena susijusius iššūkius. Jaunų žmonių įtrauktis. Kai kurie e, anksčiau kalbėjo kalbėtojai e, kalbėjo apie specialiai jaunimui pritaikytą mechanizmą. Reikia užtikrinti pusiausvę tarp švietimo sistemos, taip pat užimtumo pas, už, žum, užimtumo, susirasti padedančių tarnybų. Reikia užtikrinti, kad jaunimas dalyvautų ne tik sprendimų prieimimo procese, bet ir įgyvendinime. Kitas svarbus dalykas susijęs su šiais procesas yra štai, koks manome, kad jaunimo užimtumo iniciatyva turi atsirasti kaip vienas iš kriterijų Europos semestre, kad, kad tai atsispindėtų nacionalinėse programose ir kad tai būtų šalies politikos e, sudėtinė dalis. Noriu pakalbėti apie biudžet, iššūkius susijusius su biudžetu. E, reikia iš, e, išsiaiškinti, ar pakankamai lėšų skirta dabar ir kitiems metams, kaip viskas atrodys nuo 2016 ir kaip mes toliau užtikrinsime, kad tos programos gyvuotų, kad išliktų toks pat įsipareigojimos e, mažinti jaunimo nedarbą. Ačiū. Dėkoju už jūsų išsamų apibendrinimą ir visus pavyzdžius. Dabar pradėsime diskusijas ir Salvadorui Gariga žodis pirmam klausimui. Sí, muchas gracias, eh, presidenta. Yo agradezco. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ir mūsų svečiams už jų pasisakymus, kurie buvo tikrai labai naudingi Buvo išreikštos įdomios pozicijos, kalbant ir apie trūkumus, kuriais pasižymi ši jaunimo iniciatyva. Tiesą sakant, dalis tų trūkumų yra susiję su biudžeto pol politikos planavimu ir e, pačios iniciatyvos orientyrais. Iš esmės kalbama apie e, tam tikrą bandomąją iniciatyvą, Turėtume to neužmiršti. Ir jie siekiama pasinaudoti teigiamą patirtimi, kurią sukaupė valstybės narės. Ir pagrindinis tikslas yra visoje Europos Sąjungoje tinkamai įgyvendinti nacionalinių lygmenių um, sukauptą patirtį ir ją išplėtoti. Uh, Visą tai puikiai atsispindi e, tose e, paveikslėliuose, kuriuose yra labai gražiai pademonstruoto, pademonstruotos problemos, jaunimo nedarbo problemos visoje Europoje. Mes e, pirmosius porą metų e, įgyvendinsime kalbant apie finansavimą, įgyvendinsime tą vadinamąjį finansinių lėšų atkelimą ir iš ankstinį skirimą. Be abejo, biudžeto padėtis yra dabar labai sudėtinga ir valstybės narės, kurios gali įgyvendinti šią iniciatyvą, yra tos valstybės narės, kurioms kaip tik trūksta tų lėšų. Tai yra tos valstybės, kurioms reikia, kurioms gyvybiškai svarbi ši iniciatyva ir joms yra sunku skirti kažkokių papildomų biudžeto lėšų šiai iniciatyvai įgyvendinti, nesusiduriant tuo pat metu su biudžeto deficito problema. Ta, į tą atkreipė dėmesį ir svečias iš, iš Ispanijos. Tai yra ir vienas iš klausimų, kuris mus čia parlamente ypatingai domina. Tai yra, kas yra, e, kaip tas iniciatyvos finansavimas turi ateityje atrodyti. Uh, Kitas dalykas e, yra, būtin, kyla būtinybė išsiaiškinti, kaip atitinkamai perorientuoti Europos socialinį fondą, e, skiriant iš jo didesnį lėšų dalį šią iniciatyvą įgyvendinti. Ši iniciatyva yra iniciatyva skirta specifinėms, e, konkretiems tikslams įgyvendinti ir visuomet tokių iniciatyvų atveju e, kyla tam tikrų finansavimo e, sunkumų. Iš, buvo kalbama apie 18 milijonų eurų, kurie yra, gali būti numatyti atskira eilutė. E, biudžeto eilutę. Mes dar esame e, pirmojoje, bandomojoje fazėje ir nežinome, ar iki spalio ar lapkričio mėnesio jau bus patvirtintos, pristatytos praktinių priemonių įgyvendinimo programos ir pirmosios iniciatyvos galės e, būti pradėtos įgyvendinti 2015 metais. Iki to laiko dar reikės išsiaiškinti, kokios patirties e, sukaups E, komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir kovodama su jaunimo nedarbu savo ruoštų. Dabar yra septyni norintys pasisakyti, užbaig aštuoni ir aš e, uždarau pas, pas, kalbėtojų sąrašą. Žodį iš karto perduodu Ingeborgai Greslė, paskui Elgar Truper ir prašau kalbėti trumpai. Prašom ir glaustai. Ingeborg, prašom. Ačiū. Norėčiau padėkoti kalbėtojams. Mes biudžeto kontrolės komitete jau stengiamės išsiaiškinti, kas iki šiol buvo skiriama iš Europos socialinio fondo kovojant su jaunimo nedarbo komisija. Raštu mums atsakė, kad ji ne, šito nežino. Man būtų labai įdomu, kada mes žinosime, kaip atur, kai, kai vyks, kai bus panaudoti tie nauji pinigai iš šio fondo. Mes žinome, kad šiek tiek daugiau pinigų buvo e, numatyta iš šio fondo. Kol kas komisija nieko negali mums pasakyti. Ir, e, aš norėčiau e, išsiaiškinti, kaip bus iš tikrųjų. Ir kitas klausimas, kai kuriuose valstybėse narėse E, jaunimo nedarbo problema egzistuoja jau labai ilgai, dar prieš e, prasidedant kriziai ji egzistavo, dar ekonomikos bumo laikais, kai kuriuose valstybėse narėse nedarbo lygis buvo tikrai didelis, siekė 25 procentus jaunimo tarpe. Tad norėčiau sužinoti iš kalbėto, ypač Ispanijos atstovo, e, ar tai yra susijęs su ilgalaikėmis struktūrinėmis problemomis ir kaip jos yra sprendžiamos Dėkoju. Ačiū. Dėkoju, paskui Elgar Truper kalbės dabar. Um, for... Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už e, kalbėtojams, kuriems paminėjo e, e, būtinybę bendradarbiauti tarp valstybių, tai yra abiem lygmenim, tiek nacionaliniam, tiek ir Europos lygmeniui. Pirmasis kalbėtojas kalbėjo apie E, bendrą darbo vietų kūrimą ir jaunimo nedarbą ir sąsąją tarp šių dviejų dalykų ir būtinybę į tai atsižvelgti vykdant mūsų užimtumo politiką. EPP ir SND frakcijų dauguma pris, prisidėjo prie to, kad būtų uh, E, prie, prie, prie pasipriešinimo e, e, lėšų mažinimui, biudžeto lėšų mažinimui, kad būtų imtasi pagaliau kovoti su jaunimo nedarbu ir būtų skatinama žalių darbo vietų kūrimas. Mes be abejo džiaugiamės tą jaunimo užimtumo iniciatyvą ir vis dėlto tos jaunimo užimtumo iniciatyvai skirtas finansavimas ES lygmenių turėtų būti siejamas ir su nacionalinėmis pastangomis finansavimo ir programų įgyvendinimo, užimtumo programų įgyvendinimo pastangomis. Dėkoju. Muchas gracias, señora presidenta. Un comentario y una pregunta. Un... Ponas Serkas, ačiū, ponė pirmininkė. Pirma komentaras. Užimtumo komitete, priešingai negu tai, ką pasakė kiti kolegos, jaunimo užimtumo garantijos programa mūsų manimų nėra bandomoji programa. Tai yra labai svarbi politikos ašis, kurios mes reikalaujame ir negalime um, vertinti kaip bandomojo projekto. Taip pat norėčiau priminti, jog labai dideli lūkesčiai yra siejami su šia garantija ir jos gyvendinimu, ypač tose valstybėse narėse, kurios negali su šiuo, šia problema susidoroti e, pavieniui atskirai savo jėgomis mes turime didelę problemą susijusią ne tik tai su jaunimo nedarbu, bet ir su jų psichologinė būklė. Jie, jau, jaunimas, jauni žmonės nebeturi vilčių ir nebe, nebepuoselėja lūkesčių pagerinti savo padėtį. Mums reikia pasirūpinti, kad valstybės narės taryboje darytų viską, kad būtų numatyta pakankamai lėšų Europos lygmenių. Ir jeigu nebus jų pakankamai, tuomet jų turi būti skirta pakankamai nacionalinių lygmenių. Jeigu taip nebus, tuomet jaunimas ir toliau daugybę metų tiesiog tuščiai lauks. O jeigu nesulauks mūsų pagalbos, tuomet aišku jisai e, praras bet kokią viltį atstovas iš Ispanijos minėjo įvairiausias jaunimo e, nedarbo mažinimo problemas ir jų, jų, šių problemų sprendimus. Ir buvo minimas ir mobilumas. Tačiau kaip, kokie yra to mobilumo padariniai? Pavyzdžiui, tie jauni žmonės, kurie pasižymiai pačia aukšta kvalifikacija ir palieka savo šalį, kas tuomet, kokių padarinių sulauks pati ta šalis? Tai nėra gerai pačiai jų valstybei. Dėkoju, panas Rubik. Ačiū. Manau, kad kalbant apie naujų darbo vietų kūrimą, mums reikia neužmiršti e, tokio, e, tos, to aspekto, jog yra e, gaminamos prekes ir teikiamos paslaugos tiems žmonėms, kurie taip pat yra darbuotojai. Taigi mums labai svarbu, kad žmonės turėtų darbą, kad jie būtų tais darbuotojais. Mums reikia atverti platesnės užimtumo galimybės, ypač, ypač pažeidžiamoms visuomenės grupėms. Ir e, Europa galėtų stengtis pasir, pasimokyti iš kai kurių valstybių narių geriausios praktikos pavyzdžių. Ir be abejo, E, skatinti e, jaunimo e, savarankišką darbą ir be abejo tai reikštų ir atitinkamą atsakomybės prisėmimą, tai yra labai didelis ir psichologinis lūžis ir mums reikėtų pagalvoti, pamastyti, kaip galėtume paskatinti darbų, darbdavius priimti darbą jaunus žmonės, kokios paskatas galėtumėme sukurti, kad jauni žmonės gautų darbo. Šiuo metu yra 25, apie 25 milijonus mažų ir vidutinių įmonių Europoje. Ką siūlo komisija? Kokias e, paskatas siūlo komisija e, toms įmonėms priimti jaunus e, žmonės ir taip pat paskatinti vyresnio amžiaus darbuotojus e, mokyti jaunus žmonės, e, jaunus darbuotojus gavusius darbą. Profesinio mokymo, profe, kvalifikacijos kelimo srityse taip pat reikėtų pagalvoti apie paskatas, kad daugiau jaunimo dalyvautų šiuose sistemose tos, tos, apie tas paskatas reikia galvoti ir kalbant apie darbdavių e, paskatas darbdaviams priimti jaunus žmonės ir juos mokyti. <clears throat> Ačiū, ponia pirmininkė. diskusijos šiame komitete dėl jaunimo užimtumo iniciatyvos yra tikrai labai savalaikės ir būtinos. Ir pradžioje norėčiau kai ką paminėti, kas mano nuomonė yra labai svarbu. Europoje, ypač mano šalyje, Ispanijoje, jaunimo nedarbas yra labai e, problematiškas reiškinys jau daugybę metų. Buvo teisingai paminėta, kad reikia kovoti, atskirti turinio problemas nuo tų problemų, kurios e, atsirado kilus kriziai. E, Ispanijoje e, metais, tais metais iki krizės vienas, tik tai vienas iš dešimties jaunų žmonių te turėjo darbo vietą. Taigi Ispanijoje tai yra struktūrinė problema. Prie jos prisidėjo ir krizės sukeltos problemos. Taigi, Ispanijoje yra e, daugybė tos problemos priežasčių, pavyzdžiui, darbo rinkos taisyklės, užimtumo taisyklės, darbo santykių e, nuostatos nepakankamai lankščios, nelei, jos neleido į darbo rinką patekti jauniems e, žmonėms. Taip pat nepakankamos sąlygos jauniems žmonėms įgyti tinkamą kvalifikaciją, kad gautų tas darbo vietas. Tai yra struktūrinės problemos ir ta jaunimo užimtumo iniciatyva yra šoko programa, taip sakant, e, kuri gali būti, e, duoti impulsą kovoti su tomis struktūrinėmis problemomis. Kolega Alejandros Serkas e, minėjo labai svarbius dalykus. Čia kyla ir mobilumo problema. Tačiau šiuo klausimu aš galbūt ne visiškai su juo sutikčiau dėl vieno aspekto, pavyzdžiui, Erasmus programa, kuri yra mobilumo skatinimo programa. Jaunimas e, paliekantis šalis, šalis siekiantis gyti e, kvalifikaciją užsienyje nebūtinai turi būti e, traktuojamas kaip problema jų šaliai Ispanijoje ryškesnė yra studentų mobilumo ir ryškesnė studentų mobilumo reiškinys ir tai nėra tokia didelė problema. Mes turime atsižvelgti į tai, kad pasaulis pasikeitė, kad negalime tikėtis, kad žmogus gimęs ir žaugęs vienoje vietoje, toje vietoje ir liks gyventi ir dirbti. Man atrodo, mobilumas yra pozityvus dalykas ir aš sutinku su Alejandro E, jog ši programa yra labai svarbi, kadangi jaunimas turi suprasti, suvokti ES kaip žemyną, kuriame jisai gali judėti. Ir ES gali jam skirti lėšų, e, kurių galbūt ir ne visiškai pakanka, tačiau jos gali padėti kovoti su jaunimo nedarbu. Ir būtent tai e, jaunimas gali suvokti kaip kažką pozityvaus, e, tai, ką Europa e, gali pasiūlyti jauniems žmonėms. Aš manau, kad, aišku, reikia kovoti atskirai su tomis institucinėmis problemomis, kurias sukėlė mūsų kri ekonominė krizė. Uh, Ačiū. Norėčiau kalbėti apie tris dalykus. Pirma, mums būtina pagrysti Europos biudžeto išlaidas skirtas tokiam svarbiam klausimui, kaip, ne, kaip nedarbas spręsti. Taip pat reikia atsižvelgti ir socialinius parametrus, kalbant apie biudžeto konsolidaciją Europos Sąjungoje. Antra, norėčiau paklausti ekspertų apie skaičius, kuriuos jie pateikė, nes man kyla šiokių tokių neiškumų. Direktoriau, jūs kalbėjote, kad kartu su nacionalinėmis lėšomis ir Europos socialinio fondo lėšomis uh, 17 milijardų eurų net galėtų susidaryti finansavimas jaunimo iniciatyvai. Ar mes finansuosime iš anksto šią garantiją, jaunimo garantiją dviejiems metams ar ilgesniam laikotarpiui? Toliau jaunimo forumo ir Ispanijos atstovui. Ar tarptautinės darbo organizacijos numatyta suma yra vieneriems metams ar dviejiems metams? Ir trečias klausimas. Biudžete mes esame sukūrę mechanizmą leidžiantį tęsti finansavimą po pirmųjų dviejų iš ankstinio finansavimo metų. Galima kaupti lėšas bendrosiose maržose, tai yra naujovė, bet ar po pirmų dviejų metų bus vertintas Europos jaunimo iniciatyvos veiksmingumas? Ačiū. Merci beaucoup. Dėkoju. Jorgan Kriutė dabar užbaigs. Also grundsätzlich... Ačiū. Iš esmės, galiu pasakyti ir savo frakcijos vardu, kad mes džiaugiamės, kad ES čia kažką daro. Manau, kad ir politinė prasme tai yra tiesiog netleistina, jeigu mes jaunimui nepadėtume, jeigu nesistengtume kažkaip e, padėti jauniems žmonėms išspręsti savo problemas. Aš esu iš Vokietijos regiono, industrinio regiono, kuris, kuriame jau dešimtmečius e, sprendžiame tas jaunimo nedarbo problemas. Ir mano turima patirtis rodo, jog be šios programos reikia parengti ir tokias programas, kurios e, padėtų kurti naujas darbo vietas. Teisingai sakė Helga, kalbėdama apie žalias darbo vietas, nes jaunimas, kaip rodo mano paties e, e, pusantro dešimtmečio patirtis, Taigi jaunimas negali būti e, suviliotas tų projektų, jeigu jie nepadės e, jauniems žmonėms iš karto įgyti ir po tam tikro laiko įgyti ir e, konkrečią darbo vietą, gauti darbo vietą. Priešingų atveju tokio pobūdžio projektai net neduos jokių vaisių. O ponios, pono Rybich klausimas, kaip būtų galima sukurti papildomų pa, paskatų jaunimui. E, mums reikia, jiem, mums reikia jiems numatyti, e, atverti e, užimtumo perspektyvas jauni žmonės turi e, žinoti ir tiki, kad jie gali tikėtis po tam tikro kvalifikacijos kelimo ar mokymosi proceso gauti darbo vietą. Ir taip pat labai svarbu ir pačių užimtumo priemonių kokybė. Priešingų atvejų e, žmonės, žmonėms atrodys, jog jie kažko mokosi beprasmiškai ir e, tas, tas ta, tos mokymo vietos, praktikos vietos ar stažuotės neduos jokių konkrečių rezultatų. Tačiau e, klausimas būtų, kaip, reikia, kaip konkrečiai reikėtų užtikrinti tą aukštą kokybės lygį. Ačiū, mums liko penkios minutės, bet aš norėčiau paprašyti, kad atsakytumėte trumpai. Mm, e, klausimai Europos komisijai, Mm, daugiausia skirti ir todėl prašyčiau labai glaustai atsakyti į šios klausimus. Ačiū. Aš pabandysiu kalbėti trumpai. Kai dėl jaunimo užimtumo iniciatyvos noriu patvirtinti, kad e, savo pasisakymę nurodžiau E, apskaičiavimą 17 milijardų, e, re, apskaičiuota remiantis, e, kur, kurie bus skirti 2014 ir 2015 metais jaunimo užimtumo iniciatyvai, taip pat finansavimas iš Europos socialinio fondo ir valstybių narių. Dėl verslumo noriu pabrėžti, kad priemonėse, kurios išvardintos jaunimo garantijų rekomendacijoje ir jaunimo užimtumo iniciatyvoje, verslumo skatinimas yra šio sąrašo dalis, taigi valstybės narės gali nuspręsti imtis veiksmų šią temą. Kai dėl mokymų kokybės. Aš pritariu tam, kas buvo pasakyta. Komisijoje mes esame nusivylę, kad valstybės narės nenoriai tvirtina ambicingas rekomendacijas šiuo klausimu, tačiau tai yra pirmas žingsnis tinkama linkme ir nėra abejonių, kad grįšime dar prie šio klausimo. Toliau, bendras finansavimas. Norėčiau patikslinti. Bendras finansavimas jo dalis yra nedidelė, nes jeigu pažvelgsite į dvi iniciatyvos dalis ir jeigu taikysite 15 procentų normą, kuri yra taikytina tik tai ESF iniciatyvos daliai, gaunasi e, tik 8 procentai, tai yra nedidelė kofinansavimo normą. Taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį į galimybę, kurią suteikia Europos investicinis bankas mm, teikti susijęjama į finansavimą. Tai yra gana naudingas pasiūlymas tose valstybės narėse, kuriuose yra e, grinųjų problemų. Ar trum, pakankamai trumpai kalbėjau? Dėkoju. Pone Gressler klausia dėl statistikos. Aš, e, kuris yra, tai yra susijęs su pono Kalfin klausimu. Ar galėtumėte atsakyti, į paskutinę įgyvendinimo stadiją. Ačiū. Dėl veiksmų iki 2013 metų. Reikia pabrėžti, kad komisija pradėjo taip vadinamąją jaunimo, tai, pradėjo taip vadinamasias jaunimo veiksmų komandas kurios siekia perprogramuoti ir reorientuoti Europos socialinį fondą, e, susiliekia ties iniciatyvomis skirtomis kovoti su jaunimo nedarbu. Ir čia finansavimas yra iš viso 4,2 milijardų, iš jų 1,8 milijardų buvo skirta projektams kurie dabar vyksta valstybėse narėse. Ir tikslinė populiacija, tikslinė gyventojų grupė sudaro 1,2 milijono jaunuolių. Jie e, gaus naudos iš šio perprogramavimo. Toliau paskutinis klausimas dėl proceso pagreitinimo. Savo pradinėme pasisakymę aš apie tai kalbėjau. Labai rūpinamės, kad iniciatyva prasidėtų kuo greičiau. Norime, kad valstybės narės pasinaudotų iš anksnio finansavimo galimybę iki rugsėjo pirmosios. Mums kyla tam tikras nerimas dėl programavimo, dėl to, kad jisai yra uždėlstas. Norime paraginti valstybės narės kuo greičiau parengti tas programas. Mes jas skubos tvarka patvirtinsime. Kaip jau minėjau, kai kurios valstybės narės nusprendė vykdyti Mm, konkrečią jaunimo užimtumo iniciatyvų programą ir tai padeda pagreitinti visą veiklą taip pat. Taigi tikimės, kad kuo greičiau bus pradėta įgyveninti šį iniciatyvą. Ačiū. Dėkuoju, ponė generalinė direktoriau. Ar dar į ką nors nebuvo atsakyta? Bet tik labai trumpai, prašom. Prašom. Tik vieną žodį. Aš atsakysiu į klausimus, kurie buvo užduoti tiesiogiai man. Dvidešimt vienas milijardas eurų, kuriuos apskaičiavo TDO Iš pradžių buvo 16 milijardų skirtų pačiai programai ir 4,5 papildomų milijardų skirtų personalo apmokymui ir paskirstimui. Šis apskaičiavimas buvo atliktas remiantis naujoju Švedijos metodu, kur yra 6 tūkstančiai eurų investicijų vienam jaunuoliui ieškančiam darbo vietos. Taip pat, taip pat dėl paramos besistažuojantiems jaunuoliams čia rėmėmės tą prielaidą, kad jaunuolis pasirinko tokį būdą, o nebuvo priverstas mm, paimti stažuotę. Kaip vienintelį būdą susirasti darbą susidurėme su reiškiniu kai kuriuose vietose, kai kuriuose regionuose, kai jaunimas nusprendžia išvykti iš savo šalies, nes joje neranda kuo užsiimti. Reikia pagalvoti ir apie tai. Reikia pasirūpinti, kad žmonės vietoje rastų, surastų galimybę save realizuoti. Pirmininkė, dėkoju už šį atsakymą. Labai ačiū. Keli žodžiai. Norėčiau sugrįžti prie to, ką pasakė ponė Greslė. Ar tai yra, jį klausia, ar tai yra struktūrinė problema. Tai yra puikus klausimas. Jaunimo garantija yra programa, kuri leidžia daug, daugeliu jaunuolių mm, sugrįžti į šią sistemą. Ar tai yra struktūrinė problema, ar tai yra ekonominio augimo programa, tai yra esminis klausimas, kurį reikia išspręsti, kad galėtume globaliai reaguoti į šią problemą. Dėkoju. Dėkoju visiems kalbėjusiems ir kolegoms parlamentarams, kurie prisijungė prie debatų. Aš atsiprašau, pirmininkė, e, dabar žodį jums gražinu antrajai sesijai. Ačiū. Manau, kad visi tie, kurie dalyvaus e, antrajame raunde, supras, kad e, Visada taip atsitinka, kad pirmasis raundas šiek tiek viršyje jiems skirtą laiką ir dabar mes turėsime stengtis, stengtis atsigriepti. Ir dėl to norėčiau paprašyti e, per antrąją diskusiją, kur kalbėsime apie konkretų įgyvendinimą valstybėse narėse e, pagal eilės tvarką, pasisakyti pirmą ponui Mečiną, po to Marie Kristin Van Bokustal ir tada Tatjanai Esposito norėčiau jūsų paprašyti šiek tiek trumpiau kalbėti, negu buvo planuota, kadangi mums reikia atsigriepti tas 20 minučių, kurias praradome. Taigi prašau, pana Mečina. Dziękuję bardzo. Postaram się. Ačiū. Pasistengsiu sutelkti dėmesį į svarbiausius garantijų įgyvendinimo plano aspektus. Norėčiau visų pirma pakomentuoti pačią iniciatyvą. Jaunimo garantijų politinis matmuo užtikrina galimybę mobilizuoti visus partnerius, jų pastangas jaunimo labui. Mes tikimės, kad, ne, kad jaunimo nedarbas šios garantijos šios iniciatyvos dėka bus sumažintas. Ir jei pasieksime didesnio ekonomikos augimo ir, ir mm, teigiamų pokyčių darbo rinkoje, mums pavyks sumažinti jaunimo nedarbą, nes jaunimo garantijų ir jaunimo užimtumo iniciatyvos yra labai svarbios, ypač pirmaisiais, pirmimosios dujų įgyvendinimo metus. Taip pat norėčiau uh, atkreipti jūsų dėmesį iš, iš tai, ką nagrinėdami šią iniciatyvą Lenkijoje mes e, nustatėme tikslinę grupę ir mes e, daugiausia dėmesio skiriam žmonėm iki 25 metų, kurie yra užsiregistravę kaip bedarbiai. Norėtume pasiekti ir tuos jaunus žmonės iki 25 metų, kurie net nedalyvauja sistemoje, kurie neregistruoti joje ir pasiūlyti jiems specialią tikslinę veiklą, kuri būtų naudinga tiems, kurie, pavyzdžiui, nustojo lankyti mokyklą, kalbame apie žmonės nuo 15 iki 17 metų amžiaus. Ir taip pat esame parengę specialius um, sprendimus žmonėms iki 30 metų, nes čia išvelgėme konkrečią problemą. Jaunimas, uh, kuris pat bando patekti į darbo rinką vėlai, jau, jau po 25 metų amžiaus. Jiems tai būna sudėtingiau ir mes e, norime čia dirbti pasitelkę keturis strateginius partnerius e, viešasias užimtumo tarnybas. Lenkijoje egzistuoja decentralizuota tokių tarnybų sistema, e, veikia regioninės ir savivaldybių e, regioniniai savivaldybių biurai, taip vadinami laisvanorių darbo korpusas, kurie užsimtų jaunų žmonių mokymų. Ir taip pat norime pastelgti nacionalinės ekonomikos banką, tai, tai mūsų finansavimo šaltinis šis bankas teiktų paramą ir užtikrintų e, daug, daug, daugiau verslumo iniciatyvų. Renksime regioninius e, šalies masto konkursus ir norime įtraukti jaunimo organizacijas, socialinius partnerius, tuos, kurie e, ir, ir aktyvus vietos mastu ir panaudoti jaunimo žimtumo iniciatyvą. Ir šiame projekte, kaip matote, pristatyti šioje programoje, kaip matote, nurodyta, kad mes bandome pasiekti jaunimą, kuris yra užsiregistravęs kaip bedarbiai, bet taip pat ir tuos, kurie nėra užregistruoti mūsų sistemose. Ir Šiame darbe pasitelksime turimus fondus, nacionalinį darbo fondą, bet taip pat rengimės panaudoti ES fondus bei pačiai iniciatyvai skirtas lėšas. partneriai, kurie draugiai gyvendins garantijų, jaunimo garantijų programą. Norėčiau pakalbėti apie mūsų viešasias, viešojo sektoriaus užimtumo tarnybas. Jos dabar išgyvena paskutinį e, reformų etapą. Ir turime konkrečių priemonių skirtų jaunimui, mm, stažuočių galimybę, e, kvalifikacijos kelimo galimybės. Taip pat papildomai dar esame pateikę e, visą eilę naujų priemonių, grindžiamų grindžiamų tokių pasiūlymų sistema. Mes rengėmės finansuoti stažuotės, taip pat e, trumpalaikio įsidarbinimo galimybės, ypač jaunimui, kuris yra aktyvus darbo e, rinkoje. ir reformuodami savo darbo užimtumo tarnybas mes rengiame tokius paramos tarnybų profilius apibrieštis. Tos tarnybos, tas tarnybas kontroliuoja ir stebi mūsų socialiniai partneriai. Veikia užimtumo tarybos, kuriuose nevyriausybinės organizacijos socialiniai partneriai gali aktyviai dirbti ir padėti gyvendinti tą politiką vietos lygmenių. Dar vienas svarbus e, tos paramos sistemos elementas tai konkursai. Jie bus finansuojami iš jaunimo iniciatyvai skirtų lėšų nacionalinių regioninių lygmenių ir mes pasieksime ne tik tuos, ta, ta, tas jaunus žmonės, kurie yra užsiregistravę, bet taip pat ir tuos, kurie iškritę iš švietimo sistemos ir kurie nedalyvauja darbo rinkoje. Uh, Tikimės, kad galėsime padėti tiems žmonėms ir padėsime jiems sugrįžti į darbo rinką. Rengiant tuos konkursus dalyvaus atrankos komitetai, dirbs atrankos komitetai, komisijos į čia, juose bus profsąjungų atstovai ir tos visos institucijos sudarys tų konkursų prioritetus ir visi partneriai turės galimybę aktyviai dalyvauti juose. Norėčiau taip pat pasakyti keletą žodžių apie dar vieną organizaciją, mūsų strateginį partnerį. Mūsų vyriausybės strateginį partnerį, laisvanorišką darbo, jėgų, darbo korpusą, uh, Tai labai išplėtota vis, organizacija, veikia beveik 4000 padalinių ir tas korpusas e, paremtas laisvanoriškų darbų regionuose. Mes esame sudarę sutartį su policija, su socialinės pagalbos tarnybomis ir tokiu būdu pasiekėme tuos jaunimo atstovus, tos jaunus žmonės, kurie yra labiausiai pažeidžiami. Taip pat norime pasiekti tuos, kurie, pavyzdžiui, nustojo lankyti mokyklą ir pasiūlyti jiems profesinio lavinimosi galimybės. Tikimės, kad taip jie įgys daugiau išsila, įgūdžių išsilavinimo, taip, taip pat e, siūlysime jiems stažuočių galimybę, e, galimybę tobulinti jiems profesinius įgūdžius, kad jie galėtų išlikti darbo rinkoje. Čia pasi, esame, pa, norime pasitelkti novatorišką iniciatyvą skirtą paremti e, verslumą akad, su ak, akademiniu aspektu. Ir čia jau norime pasire, pasitelkti nacionalinės ekonomikos banką, nacionalinį ūkio banką, kuris padės mums e, kurti bendradarbiavimo projektus su e, universiteto atstovais. Pasiūlyme finansinių galimybių daugiau ne tik e, baigusiems universitetus, bet dar studijuojančiam jaunimui, kad jie renktų verslo planus. Ir noriu atkreipti jūsų dėmesį, ypač e, akcentuoti šią programą. Dabar vykdėme eksperimentinę programą, ji pradėta keturiose Lenkijos regionuose. Ir turiu pasakyti, kad viskas vyksta sklandžiai ir taip kaip ir pageidaujame. Labai svarbu tai, kad jauni žmonės metus dalyvavę tokioje ekonominėje veikloje turės galimybę paprašyti turės galimybę e, e, dalyvauti tolesnėse etapuose ir, ir pasitelkti akademinio pasaulio e, atstovus ir taip užtikrinti, kad jaunimas būtų aktyvesnis ir kad verslumo iniciatyvų būtų daugiau. Mes tikimės pasiūlyti dešimtį tūkstančių paskolų tokių, tai yra ilgalaikė programa, ilgalaikė strategija. Uh, Dar vienas svarbus dalykas yra tai, kad įgyvendindami šią programą mes skatinsime novatoriškus sumanimus, kurie padės užtikrinti geresnės sąsajas tarp universitetų ir verslo. Kalbėjau apie finansinės inžinerijos galimybės ir, kai, ir mes tikimės, kad su, pas, panaudosime darbo uh, fondo lėšomis apie 1,8 milijardus eurų, o 1,7 milijardai eurų tikimės e, bus skirti iš Europos socialinio fondo. Kalbame apie lėšas, kurios, kurias tikimės panaudoti 2014-2015. Per pirmuosius du metus, 14-15 metus, norėtume išdalinti didžiąją lėšų dalį. Ir noriu pasakyti, kad mes ėmėmės iniciatyvos, kad pasitelktume dar papildomai lėšų, e, pavyzdžiui, panduoti darbo ministerijos turimą rezervą. Mums pavyko dar pasitelkus tas lėšas mm, sudaryti daugiau, suteikti daugiau galimybių be, be, beveik pusį milijono žmonių. Norėčiau taip pat pakomentuoti kai ką, kalbant apie e, darbo pasiūlymų galimybės įgyventinę reformas darbo rinkoje. Mes tikimės e, sukurti naujų darbo vietų 70 tūkstančių jaunų žmonių be visų šių programų ir projektų, kurių tikslas užtikrinti didesnį žimtumą, mes bandome taikyti visą apimančias, taip pat priemonės, lydinčias priemonės. Ir jų imamės bendradarbiaudami su švietimo ministerija. Bandome modernizuoti savo profesinio švietimo sistemą, dėkti kitas universitetinio švietimo reformas, e, taip pat e, modernizuoti e, universiteto absolventų karjeros galimybės. Ir dabar jau pasakėme paskutinį etapą, pasirengdami garantijų, jaunimo garantijų įgyvendinimui. Gruodžio mėnesį pateikėme savo planus komisijai, sulaukėme komentarų, o per kitas kelias savaitės pristatysime galutinį savo veiksmų plano projektą ir nu, užtikrinsime to plano stebėseną Ir per kitas kelias savaitės mes norėtume pradėti dar vieną programą, kurią vykdo laisvanoriškas darbo korpusas. Ir tuo ir baigsiu. Ačiū. Ja, vielen Dank. Ähm, wir werden Sie. Dėkoju. Be jokios abejonės jūs dar, jums dar bus pateikta klausimų, tačiau jūs pristatėte labai išsamei tai, ką nuveikė Lenkija. O dabar suteiksiu žodį Marijai Kristin van Bokestal. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Pirmininkė, ponios ir ponai, atsiprašau, kad dėlsiu, bet e, norėčiau e, pradėti e, nuo to, kad pristatysiu FOREM, tai yra Valonijos užimtumo tarnyba. Paskui trumpai pakalbėsiu apie tai, kokia yra situacija su jaunimo nedarmu Valonijoje ir kokios yra jaunimo garantijos svarb, tai yra svarbu, nes e, ir aš laukiu beje komisijos rekomendacijų mūsų atžvilgių. Ir rekomendacijų dėl užimtumo ir švietimo politikų koordinavimo. E, Belgija Dėl to, kad e, institucijų veikla yra nesusijusi, atsijata, yra skirtingi ministrai, todėl derinti šias veiklas yra labai sudėtinga. Ūkdymas e, e, yra komunų bendruomenių prerogatyva ir dabar po antrosios konstitucinės reformos užimtumo politika yra regiono atsakomybė. Aišku, nieko nėra neįmanomo, tačiau e, tikrai trūksta to, re, e, to, to koordinavimo. Trys regionai, trys e, užimtumo tarnybos Valonijoje, tai yra Forem, keturi 1300 mm, e, darbuotojų E, sukūrėme keturis autonominius e, teritorinius centrus. Tai svarbu e, jaunimo užimtumui skatinti, nes tokiu būdu užtikrinama, kad būtų atsižvelgiama į socialinės teritorinės realybės. Taip pat reikia žinoti, kad Forem e, nėra tik užimtumo tarnyba, bet taip pat ir ugdymo, mokymo, sausiųjų mokymo tarnyba. Ir e, mūsų kompetencijų centrai taip pat yra labai naudinga, naudingas įrankis. Ir mūsų misija padeda taip pat uh, Padėti yra padėti įmonėms e, surasti darbuotojus, bet taip pat nuolat analizuoti darbo rinką ir mes taip pat net nuolat rekomendacijas teikiame dėl užimtumo ir ugdymo politikos. Valonijoje e, užimtumo ministras e, numatė individualų personalizuotą, individualią personalizuotą pagalbą mokymosi ir mes tik įsirašius darbo ieškančiam asmeniu užsiregistravus, mes jiems siūlome tam tikrus mokymus. Ir šis tęsiasi maksimum vienerius metus. Forem veikia per savo partnerius, ar tai būtų viešieji ar privatus partneriai. Ir mokydami darbo ieškančius asmenis, mes tai darome labai e, moderniuose centruose ir taip pat mokome visos, vis, visų profesijų, kurios yra tik vykdomos Valonijos regione. Kompetencijų centrai. Mato, jų yra 25 sektoriniai centrai įsidėsę e, po visą Valonijos teritorijoje. Taip pat e, reformos kontekste mes e, sukūrėme bendrą e, kontaktų centrą visiems e, darbdaviams, kurie gali kreiptis į forem, kokių tik poreikių beturėtų. Nes kartais patiriame reiškinį, kad tam tikrų profesijų atstovų labai trūksta. Uh, Ir Forem taip pat e, atlieka pritaikymo e, veiklą, kai suderina darbdavių ir darbuotojų darbo ieškančių asmenų poreikius. Ir 2500 e, darbo pasiūlymų pateikėme Valonijoje kasmet aišku, labai padeda tekstės žinutės e, internetas e, ieškant darbo. Ir mes taip pat e, siekiame nuolat analizuoti darbo rinką ir kad numatytume viską į priekį ir po dviejų mėnesių mes baigsime studiją apie ateities profesijas. Lab, per dažnai mes kalbame apie tai, kokių profesijų atstovų trūksta. Uh, bet problema e, švietimo srityje yra ta, kad šiandieną ši sistema yra reaktyvi, o ne prospektyvi, ne perspektyvi. Ir todėl mes kolegoms iš švietimo srities e, turime aiškinti, kokie bus poreikiai po penkerių metų. Yra tris, bus 24 e, atsiras naujos profesijos, o kiti, taip, kitos profesijos keisis bus modifikuojamos. Jaunimas Valonijoje yra pažeidžiama darbo grupė yra Valonijos ir Briuselio ir Flama, Fla, Flamų darbo rinkos, taigi trys skirtingos darbo rinkos ir Valonijoje yra 27 procentai jaunimo nedarbas. Geroji naujiena yra ta, kad Valonijoje jaunimo e, nedarbas mažėja ir tam paaiškinimų yra daug, bet e, bent jau forem e, mes pastebime teigiamus rezultatus to individualaus mokymo, individualios pagalbos, kuri vyks jau dviejus metus. Kai dėl kokybės. Valonijoje e, darbo neranda e, daugiausia nekvalifikuoti žmonės, o tokių vis mažėja. Šešis pastarosius mėnesius nedarbas vis mažėja 61 procentas buvo 2007, 53 2012. Mes aišku pastebime kvalifikacijų ir kompetencijų problemą e, bendrųjų, pagrindinių kompetencijų, o taip pat įgūdžių ir relatyviųjų kompetencijų. Tai yra svarbu. Ir vidurinę mokyklą baigus, taip pat e, profesinės studijas ir magistro studijas e, daugiausia e, jaunuolių susiranda darbo vietą. Ir tie, kas yra praėję stažuotės ankstesnėse darbovietėse, taip pat lengviau randa darbo vietą vėliau. Taip pat pasimė, kad trūksta mokslinių profesijų informatinių, informatikų. O, o tai viskas yra ir švietimo sektoriaus problema. Komisija mus yra įpareigojusi nustatyti, kiek, kiek jaunuolių yra nedirbančių, nesimokančių mm ir rizikos faktorius, kurį mes identifikavome, nes visi sutrėme, kad tarptų nesimokančių, nedirbančių asmenų yra įvairiausių, įvairiausių scenarių, įvairiausių gyvenimo istorijų ir pobūdžių. Bet um, kai kurie jaunuoliai yra labai talentingi, bet gyvena su tėvais ir yra laimingi. Tačiau iš kitos pusės yra labai pažeidžiami asmenys, kurie net nemoka skaityti, dažnai imigrantų, iš imigrantų kilę jaunuoliai taip pat e, priklauso šiai grupiai. Kokie yra iššūkiai? Reikia veiksmingos užimtumo politikos ir integravimo politikos, tiesioginės pagalbos, taip pat finansinės pagalbos, taip pat bandomųjų projektų. Valonijoje dabar jau dešimt metų vykdoma tam tikra ekonominė politika, sutelkianti viešuosius išteklius, siekiant gerinti regiono augimą ir taip pat užimtumą. Už Perėsiu prie jaunimo garantijų ir pabrėšiu, kad tai yra labai stiprus e, užimtumo politikos aspektas. Ponas Servo jau kalbėjo apie jaunimo garantijas ir jaunimo užimtumo iniciatyvą. Jūs žinote, kad Valonijoje, Belgijoje turime kalbėti apie tris zonas - Liežo, Briuselio ir, ir Haino e, provincija, kur yra 25 procentų jaunimo nedarbas ir jiems bus skirta 120 milijonų eurų, 80 iš jų Valonijai. Taigi, kokie yra veiksmų planai Valonijoje numatyti? Pirmiausia, formaliajame ligmenyje mes e, reaguodami į komisijos raginimus praėjusiais metais, kartu su Forim mes parengėme veiksmų planą ir stengsime, kaip galima greičiau įgyvendinti. Valonijos vyriausybė jį patvirtino, net iš ankstinis finansavimas jau yra patvirtintas. 2014-2015 metams. Ir dėl įvairių priežasčių, apie kurias nekalbėsiu, tai yra politinės administracinės priežastys, Valonijoje buvo nuspręsta, kaip ir kitose valstybėse narėse, integruoti jaunimo garantiją į, veiks, į Europos socialinio fondo veiksmų programą. Tai yra gerai, kalbant apie sanglaudą, bet dėl to bus tam tikras dėlsimas ir procedūros kis. Jūs turbūt supratote, kad forumas koordinuoja įvairius projektus, dabar viskas vyks kitaip. Taigi, ponė. Gerbiamoji prelegentė, jums reikėtų patruputį baigti. Mes turime jūsų pranešimą ir prieš akis raštu ir manau, kad mes jau aiškiai supratome, ką jūs darote ir paskutinius skaičius mes turime ir raštu čia, matome. Taigi, ir mes turime dar suteikti žodį kolegijai Esposito ir kitiems kolegoms. Eh, dažnai eh, sunku kalbėti paskutiniai, nes visą laiką pritrūksa laiko. Taigi jaunimo garantijos. Eh, ji buvo parengta chronologinė tvarka ir mes remdamėsi tuo, kas jau yra, kuriame naujus dalykus ir pirma, Mes viešuosiuose užimtumo tarnybose įdėks, prarengsime studiją, kartu su naujais partneriais dirbsime jaunimo sektoriaus atstovus taip pat įtrauksime į šį procesą. Mes visiškai nepažįstame šių partnerių ir jie mums atvers visiškai naujas duris, pažin, pažįstant, susipažįstant su jaunimo sektoriumi. Uh, individuali pagalba, apie tai jau kalbėjau. Mes personalizavome šį individualų mokymą, mokome, patarėme mm, darbuotojus forem, kurie gali susikalbėti jaun, su jaunimu jaunimo kalba, kurie taip pat išmano technologijas įvairias. Mes taip pat, e, aišku, dar plėtosime kompetencijas. Valonijoje žmo, e, jaunimas neturi labai daug kvalifikacijų, todėl mums reikia identifikuoti egzistuojančias kompetencijas. O labai sunku nustatyti kompetencijas tarp tų, kurie neturi kompetencijų. Tai mes turime nustatyti esantį potencialą ir numatyti tolesnius veiksmus. Tai yra labai svarbu, nes mes turime daugiau ir daugiau dirbti, ugdant tuos minkštuosius įgūdžius, nes jų trūkstant jaunuoliai nesu, nesuranda darbo įmonėse. Mes taip pat turime aktyvinti e, ryšius su įmonėmis ir galiu Jums informuoti, kad ministras yra išleidęs antrąjį dekretą, e, numatanti, kad nuo 18 iki 26 metų įmonėse galės atlikti stažuotę ieškantis darbo naud, jaunuoliai. Dėkoju, dėkoju, poniai Ivan. Van Bokestal ir dabar suteiksime žodį poniai Tatjanai Esposito, kuri mums pristatys Italijos patirtį. Prašau. Grazie mille alla Presidente, alle due vicepresidenti per questo invito. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir vicepirmininkiai už kvietimą, galimybę čia kalbėti. Aš tenksiu daryti viską, kad likčiau, neviršyčiau tų dešimties minučių. Ir aišku, esu pasirengusi atsakyti į klausimus. Žinoma, akivaizdu, jog yra skirtumas tarp jaunimo garantijos ir jaunimo užimtumo iniciatyvos. Tačiau vis dėlto abu šie elementai yra tarpusavyje susiję, kaip ponia Maureen Chatie jau pradžioje sakė. jomis, šiomis programomis, tai yra konkrečiais iniciatyva ir garantijas tenkiamasi šiek tiek e, įpūsti daugiau energijos šiam projektui. E, rekomendacija, kurią jūs visi žinote, e, apie ją norėčiau tik tai pasakyti, kad na, Italijos nacionaliniai įstatymai numato e, tam tikrą jaunimo garantiją nuo 2002 metų, kuri yra skirta tik tai jauniems žmonėms, kurie yra įregistruoti e, atitinkamuose institucijose. Tačiau e, vis dėlto reikia pripažinti, kad ne viskas veikia taip, kaip norėta, tas įstatymas negalėjo būti tinkamai įgyvendintas. Ir nebuvo sukurta homogeniška sistema, nebuvo vykdomas, jo, vykdoma jokia stebėsena ir vertinimas. Todėl jaunimo garantija ir jaunimo užimtumo iniciatyva mums yra nemenkas iššūkis, tačiau tuo pat metu ir galimybė įveikti sunkumus, su kuriais susidūrėme praeitie. Norėčiau Jums papasakoti, kaip mes dirbame ir kokia yra mūsų tikslinė grupė, kurią mes skirstome į dvi kategorijas. Tai yra jau registruoti, pavyzdžiui, darbo biržose jauni žmonės ir tie, tas jaunimas, kuris nėra registruotas jokiose E, atitinkamose institucijose kaip bedarbiai, net jeigu jie ir ieško darbo ir yra pasiryžę e, pradėti dirbti. Taigi šias kategorijas mes atitinkamai suskirstėme į pakategorijas pagal, pagal jų e, jaunimo kvalifikacijos lygį. Šiek tiek pristatysiu skaičius Jūs matote e, mėlynąją dalį, kurioje yra pristatomi bedarbiai be kvalifikacijos, o raudonoji dalis. Tai yra ta jaunimo dalis, kuri turi e, išsilavinimą ir atitinkamą kvalifikaciją. Yra, kairėje matote e, amžiaus grupę nuo 15 iki 20 24 metų ir dešinėje nuo 15 iki 29 metų. Pažvelgus į skaičius, mes matome skirtumus ir galiu priturti, kad e, šias, darbo, šias amžiaus grupės, tai yra e, šią amžiaus grupę išplėtėme įtraukdami žmonės iki 29 metų amžiaus. Tai yra apie maždaug pusantro milijono e, jaunų žmonių iki 29 metų kuriuos mes tengiamės pasiekti savo pastangomis, savo priemonėmis. Kitoje, kitame paveikslėlyje jūs matote grafinį pasiskirstimą geografinių požiūrių. Yra vėlgi, matome dvi skirtingas amžiaus grupės, nuo 15 iki 24 ir nuo 15 iki 29 metų amžiaus. Ir vienos rodiklės rodo centrą ir šiaurę, kitos, kita žymė pietus Italijoje. Ir mes matome, kad pietuose jaunimo nedarbo problema yra daug aštresnė negu centrinėje dalyje ir šiaurėje. Tai ypač pasakytina apie neaktyvius darbo rinkoje aktyviai nedalyvaujančius jaunus žmonės, kurių skaičių šiuo požiūriu yra daug aukštesnis pietuose negu šiaurėje. Kitame paveikslėlėje jūs matote, kiek lėšų mes skiriame e, ir kaip tos lėšos paskirstomos e, skirtingiams e, regionams ir skirtingoms, skir, skir, skirtingoms vietovėms. Matote, jog Europos socialinio fondo lėšos sudaro labai didelę dalį, e, panaš, panašią dalį kaip ir jaunimų užimtumo iniciatyvos lėšos, taip pat yra bendro finansavimo priemonė, tai atitinka tai, ką pasakė generalinio direktorato atstovas, tai yra gana didelė e, mūsų lėšų dalis, sudaranti apie 40 procentų. Tai reiškia, jog programa apima apie pusantro milijardo eurų. Kaip jie yra paskirstomi? labai sustiprinome koordinacinį darbą, kadangi jis nepaprastai svarbus, ne tik tai e, kalbant apie ministerijų e, darbą, bet ir apie e, apskritai institucijų darbo koordinavimą, kompetencijų pasiskirstimą. Tai Italijoje yra svarbu. Vyko labai sudėtingos dėrybos tarp centrinių valdžios institucijų ir regioninių institucijų ir yra, buvo sutarta dėl vienos konkrečių priemonių, praktinių priemonių įgyvendinimo programos skirtos jaunimo užimtumui. Regionai, kurie pagal konstituciją yra atsakingi už aktyvę darbo rinkos politiką ir jos vykdymą, turės įgyvendinti nacionalinės programos veiksmus. Tai yra tam tikros tarpinės e, institucijos, kurioms teks e, gana didelis lėšų, e, didelė lėšų dalis, tai yra 1,4 milijardo eurų ir tik tai 100 milijonų eurų bus palikta centrinės institucijos rankose, siekiant sustiprinti ir paremti uh, darbo tarnybas, darbo biržas. Tai yra labai svarbus šios programos punktas. O kita lėšų dalis bus skirta veiksmams, na, kurie bus įgyvendinami nacionalinėje švietimo ir mokymo sistemoje. Šioje skaidrėje jūs matote įvairių veiksmų ir procesų pasiskirstimą. Darbo biržoje registruotiems bedarbiams yra viskas labai aišku, jie įsiregistruoja darbo biržoje ir per ketverius mėnesius po įsiregistravimo yra vykdomos įvairios priemonės, užimtumo, užimtumo priemonės, taip pat e, profesinio orientavimo pokalbiai ir panašiai. E, su šiais jaunais žmonėmis dirba įvairios e, užimtumo tarnybos ir jiems yra teikiami užimtumo pasiūlymai, pradedant civilinės tarnybos pasiūlymais, baigiant darbo vietos, tam tikrų konkrečių darbo vietų pasiūlymų. Komisija sakė, jog ji yra labai nusivylusi dėl valstybių narių veiksmų, kalbant apie e, komisijos pasiūlymą dėl jaunimo mokymo e, veiksmų. Italija yra labai suinteresuota e, šioje srityje ir yra suinteresuota įgyvendinti tinkamai šią rekomendaciją. Žinoma, mes taip pat prisidedame prie paramos savarankiškai dirbantiems ar savarankiško darbo iniciatyvoms ir taip pat mums svarbus ir, svarbios ir tos tikslinės grupės, kurios e, tai yra tie jauni žmonės, kurie anksčiau laiko palieka švietimo sistemas, palieka mokyklas ar mokymo įstaigas. Ir mums reikia jų ieškoti, juos gaudyti, taip sakant. Ir e, bendradarbiaudami su trečiuoju sektoriumi jaunimo, e, nacionalinėmis jaunimo organizacijomis mes e, rengiame atitinkamą tokių žmonių užimtumo skatinimo planą. Ir taip pat siekiame įvertinti, kaip tokie jau švietimo e, procesus nutraukia, anksčiau laiko jauni žmonės gali būti gražinti į švietimo sistemą, vėl mokomi ir e, kad galėtų įgyti e, užimtumos perspektyvą. Dar keletas principų, kurių mes laikėmės rengdami šį planą. Su pirma, turiu pasakyti, kad Šis planas buvo rengiamas siekiant, kiek manoma, labiau harmonizuoti, centralizuoti mm, tarnybas ir jų veiksmus ir taip pat atlikti jų veiksmų, darbo vertinimą. Mūsų sistema yra gana pažangi ir po pirmojosios um, um, jaunimo uh, prieimimo į pokalbį uh, po, prie, prieimimo į darbą pokalbių fazės yra toliau numatomi kiti veiksmai, kiti žingsniai, siekiant e, su, kom, suformuluoti konkrečiai darbo pasiūlymus tiems jauniems žmonėms. Labai svarbu yra bendradarbiauti su regionais, kadangi būtent su jais mes e, drauge nustatėme e, tam tikrus profiliavimo tikslus ir jeigu kyla problemų pasiekti tų tikslų, tuomet centrinė institucija gali numatyti papildomas subsidijas ir paremti regionus, kad e, darbai neužstriktų. Dar trumpa pastaba dėl mūsų darbų tvarkaraščio. Vakar, kovo 31 dieną, mes pateikėme savo e, nacionalinį praktinių priemonių gyvendinimo programą, kurią siunčiame komisijai pirmajam įvertinimui, o balandžio mėnesį bus pasirašyti susitarimai su regionais, sistema pradeda veikti, o nuo e, gegužės pirmosios viskas turėtų, e, konkretus veiksmai ir jų gyvendimas turėtų prasidėti realiai pirmininkė. Iš tiesų, tai yra Italijos planai, dar jie nėra įgyvendinti, dar reikia palūkėti. Yra dvi kolegės, kurios prašo žodžio, tačiau matau, kad čia turime problemų. E, sutarimu. Jedžijevska galiu ištarti, tačiau nesu tikra, ar kita kolegė yra pavardė Skrudlevska. Atsiprašau, aš esu iš Vokietijos industrinio rūro regiono, negaliu visko žinoti. Ačiū, ponė pirmininkė. Drauge su ponė. Turiu pasakyti, kad ir mano, ir ponios Jendžiajevskos pavardės nelengvai ištariamos, bet jums visai neblogai pavyko. Uh, Esu užimtumų komiteto narė ir džiaugiuosi tuo, kad šiandien svarstome jaunimo užimtumo strategijos įgyvendinimą. Buvau pranešėję ir e, kovos su jaunimo nedarbu klausimu. Ir tikrai labai džiugu, kad e, šie dokumentai, tai, tai kas E, egzistuoja popieriuje, yra gyvendinama ir praktikoje valstybėse narėse. Norėčiau e, pakomentuoti pasiūlymą, kuris buvo ir užimtumo komiteto pranešime. Tai jaunimo garantijų pasiūlymas žmonėms iki 30 metų. Aš tikrai labai palaikyčiau šią iniciatyvą. Turiu klausimą mūsų kalbėtojams, pavyzdžiui, poniai Manšinę, ministrui Mecina. E, kaip jūs vertintumėte šį siūlymą, ypač atsižvelgiant į Lenkijos vyriausybės e, patirtį? Kaip jūs vertinate siūlymą šią, į šią iniciatyvą įtraukti žmonės iki 30 metų? Manau, kad tai neblogas pasiūlymas, netgi nežiūrėti tai, kad, kad komisija laikosi kitokios nuomonės šiuo klausimu. Ačiū. Atsakysime į tuos klausimus. Dabar žodis ponui Kozlovskijui. Ir tuo ir baigsime pasisakančių į sąrašą. Ačiū. Noriu visų pirma pasakyti, kad palaikau verslumą, manau, kad turime jį plėtoti, turime kurti naujas įmonės visur, kur tik tai manoma ir kai tai manoma. Todėl manau, kad Lenkijos ministro patiktas pasiūlymas yra tikrai geras. Jis kalbėjo apie studentus, kurie bus raginami renkti verslo planus. Tai tikrai geras siūlymas. Mes gyvename eksperimentinį projektą, todėl noriu paklausti, ar jūs galite pasakyti, kurie universitetai galbūt ekonominės pakraipos, technologiniai universitetai dalyvauja ir kas skatina tų, tų verslo planų rengimą, kas juos vertina, ar tik mokslininkai, ar dalyvauja ir verslo atstovai, ir ar žinote, kiek tokių įmonių pagal remiantis prognozėmis turi šansų išlikti, iš, išgyventi. E, du kolegos iš Lenkijos uždavė klausimus Lenkijos ministrui, jie galėjo tai padaryti tiesiogiai, bet dabar suteiksiu žodį jums atsakyti O paskui ponė Jendžajevska e, turės galimybę pasisakyti kaip, kaip pranešėja. Aš taip pat turėčiau kalbėti, turėčiau galimybę pasisakyti, bet e, e, tos privilegijos atsisakysiu. Ponas Mecina. Ačiū. Noriu pasakyti, kad nuo pat pradžių Lenkijos vyriausybė akcentavo, kad ši programa svarbi e, žmonėms iki 30 metų amžiaus. Ir kompromiso dvasia mes dėl šios jaunimo iniciatyvos e, pritarėme siūlymui, kad ji būtų taikoma žmonėms iki 25 metų. Bet kaip jau sakiau, pristatydamas savo mūsų planus, minėjau, kad pas mus yra ir, ir atskirų programų skirtų skirtų žmonėms iki 30 metų, atskirų jiems skirtų programų. Verslumo iniciatyva Noriu pasakyti, kad darbo rinkoje mes e, esame aktyvus ir turime e, stipendijų, verslo inkubatorių, programų. Galime pasitelkti ir, ir, pasko, ir paskolas ir taip užtikrinti, kad pasiekt, pasiektume geresnių rezultatų. E, Mums tai svarbu, mes neturime kažkokių galutinių sprendimų kol kas, bet norėtume, kad vyktų finansavimo institucijų bendradarbiavimas su akademinėmis institucijomis. Mes norėtume ir plėtoti partnerystės su e, vers, verslininkais, versliais žmonėmis ir vietos lygmenių verslininkai siūlo galimybę e, karjerą pradedančiam jaunim, jaunimui tam tikras nuolaidas ir jie kreipiasi į, į vietos tarybas, taip pat kitas paskatas, kad jie bendradarbiautų. Ir tokios paskatos yra tikrai svarbios pradedantiems verslininkams. Jos tikrai reikia palaikyti, paremti. Ir aš pritariu išsakytai minčiai, kad tokia parama tikrai yra naudinga ilgos sukmės laikotarpiu. Ačiū. Ar norėtų komisija tarti žodį? Pone Sukova Toševa, prašau. Thank you very much. Uh, <clears throat> Ačiū. Komisijos vardu noriu pasakyti, kad man buvo įdomu išklausyti valstybių narių atstovų pasisakymų ir aš tikrai kai kurias mintis mintis išsinešiu šio posėdžio. Visų pirma, mes rengiame gairias dėl jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimo ir valstybės narės tas, ta, ta, tas gairias analizę e, išgirs kitą savaitę. Mus neramina kai kurie aspektai susijęs su lėšų skirtų jaunimo užimtumo iniciatyvai panaudojimu, veiksmingų tų lėšų panaudojimu. E, Mes nenorime, kad e, pinigai būtų panduoti tik tam, kad žmonės, kad jaunimas pusiai metų turėtų darbą, o paskui vėl papildytų masę jaunimo neturinčio darbo. Man klausiausi pono Mečinos ir kitų pasisakymų, kurie kalbėjo apie verslumą. Verslumas turėtų būti skatinamas puoselėjimas. E, jau mokyklose reikėtų jį skatinti, ne tik baigus mokyklą. Taip pat verta prisiminti štai, ką mes kritik, buvome kritikuojami dėl to, kad nepatikėme ataskaitų apie tai, kas nuveikta 2007-2013 metų e, finansinių programų laikotarpiu. Noriu pasakyti, kad mes parengėme e, kriterijų kokybės, veiklos kokybės įvertinimo kriterijų sistemą ir, ir pateiksime ataskaitą apie tai, ko pavyko pasiekti socia... panaudojant Europos socialinio fondo lėšas Europos lygmenių. Ir pirmoji ataskaita apie jaunimo užimtumo iniciatyvą tikimės bus parengta 2015 pradžioje. Mes žinome, kad visi nori rezultatų, bet reikia pasakyti, kad kol kas dar nėra viskas taip pažengę valstybėse narėse, bet 2015 pavasarį jau tikimės turėsime pakankamai duomenų ir galėsime tokią ataskaitą pateikti. Ich hoffe, dass... Dėkoju. Tikiuosi, kad užimtumo komitetas 2015 metais mus taip pat pasikvies, kai jūs e, pateiksite informaciją užimtumo komitetui, kad mes galėtume, e, e, žinotume, kas gyvyksta E, komisijoje, kas vyksta šiame kontekste. Dabar suteiksiu žodį Sidonijai ir po to baigsime. Noriu padėkoti visiems kalbėtėms, taip pat noriu padėkoti tiems, kurie uždavė klausimus. Manau, kad buvo tikrai naudinga e, susirinkti ir aptarti biudžeto, užimtumo klausimus. Uh, niekada tokių apmąstymų nėra per daug. Svarbu, kad čia dalyvavo ir tie, kurie konkrečiai gyvendina priimtus sprendimus, taigi tuo požiūriu tas tie informaciniai mainai buvo labai svarbus. Kadangi nėra laiko, aš neapibendrinsiu, bet. Mm, džiaug, norėčiau, kad būtų padalinta spausdinta medžiaga. Dar vienas dalykas, kuris man pasirodė svarbus ir kurį išgirdau iš pasisakymų, tai yra tai, kad jaunimo užimtumo iniciatyva yra labai svarbi ir labai e, ko, koreguoja nacionalinių darbo, užimtumo tarnybų darbą. Tai yra svarbu. Ir čia svarbu pasižiūrėti, kaip bendradarbiavimas Europos maistus, mastu užtikrina pažangos tos praktikos mainus. Taigi būtent tai aš sužinojau šiame susitikime. Dar kartą noriu pasakyti, kad tai buvo tikrai įdomu. Dėkoju. Manau, kad galime pritarti tam, ką Sidonija pasakė. Norime padėkoti visiems, kurie čia dalyvavo, taip pat visiems kolegoms, kurie išsėdėjo iki pat pabaigos. Net jie ir ne diskutavo, bet klausėsi kitos, kitos kadencijos parlamentas be jokios abejonės taip pat e, skirs daug dėmesio jaunimo užimtumo iniciatyvai ir aš dabar visiems linkiu gero apetito pietaujant. Viso geriausio.